So, good morning, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Tęsime mūsų komiteto posėdį. Pereikime prie septinto darbo atverkės punkto. Tai yra Europos komisijos sprendimo dėl pošaukių, kuriems būdinga didelė anglės dioksido nutikimo rizika. Mūsų komiteto nariai yra parengę rezoliuciją ir ją ir aptarsime mūsų posėdžio metu. Vakar posėdžio pabaigoje nebebuvo visų narių, kai kurių frakcijų nariai pageidavo, jog balsamas dėl šio darbo atverkės punkto būtų atidėtas iki 12.15 po, po diskusijų su komisaro Dimas. Kiti siūlė balsuoti rytoj, dar buvo siūlymų balsuoti šiandien po pietų, taigi galiausiai buvo pasiūlyta išklausyti pono Dimas nuomonę dėl šio klausimo, o po to prieš pietų pertrauką, tarkim 12.15 ar 12.30 balsuoti dėl rezoliucijos. Ir dabar kolega Zeber norėtų pasisakyti šio klausimu. Pone pirmininkė, mes patvirtinome vakar tokią darbo atvarkę, kokie buvo siūloma. Man rodos, jeigu dabar atidėtume svarbų sprendimą, tai nepakanka tiesiog apie tai, tai trumpai informuoti elektroniniu paštu, kurį išsiunčia sekretariatas. Aš manau, kad reikia formaliai apie tai informuoti, nes šis sprendimas yra svarbus. Na, mano frakcija kaip ir sutiktų dėl to, kad balsavimas būtų atidėtas, tačiau labai svarbu, kad šiandieną iki pietų 12.15 ar 12.20 vyktų balsavimas. Negalime sutikti, jog šis balsavimas būtų atidėtas po pietų ar rydienai. Bet kita vertus, sutinku su jumis, kad tikrai būtų vertinga pirmą išklausyti komisaro nuomonės, o po to jau balsuoti dėl šios rezoliucijos. Bet būtų tikslinga ir teisinga informuoti komitetą arba bent jau koordinatorius apie tokį balsavimo atidėjimą. Negalime sutikti, kad e, toks spontaniškas atidėjimas taptų e, įprasnė praktika. E, dėkoju, ponė Zeberi, mes netidėsime balsavimų posėdžių po pietų ar rydienai įvyks balsavimas prieš pietų pertrauką. Tiesiog vakar posėdžio pabaigoje buvo iškeltas šis klausimas. Na ir tiesą sakant, visi kviečiami dalyvauti posėdėje. Posėdžio pabaigoje buvo visų frakcijų atstovų, na ir niekas neprieštaravo, kad e, šis darbo tvarkės punktas būtų atidėtas. Kągi, pradėkime diskusijas dėl šio klausimo. Na ir dabar paprašysiu tų kolegų, kurie pateikė šią rezoliuciją pasisakyti. Na, aišku, kiti norintys pasakyti, pasisakyti, tai taip pat tai galės daryti Sato Naki. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šį klausimą jau esame aptarę anksčiau. Manau, kad jau tuose diskusijoje buvo išsakyti patys svarbiausi dalykai. Bet kaip ten bebūtų, vis dėlto išlieka esminių problemų susijusių su kometologijos procedūra, kuria bus primas šis sprendimas. Norėčiau priminti kolegoms tai, jog, uh, lais, jog svarbiausias klausimas, dėl kurio buvo kovojama visame direktyvoje dėl peržiūrų, dėl emisijų paskirstimo peržiūros buvo emisijų paskirstimas pramoniai. Ir parlamentas vadovavosi nuomonė, kad aukcionai turėtų būti pagrindinis taikomas principas. Ir didžioji dauguma tiek komi aplinkosaugos komitete, tiek ir pramonės komitete palaikė štai tokį principą. Tai yra, jog leidimai emisijoms pramoniai turėtų būti paskirstumi aukcionų keliu. Na, na ir aišku, kad yra sektorių, jei, kuriuose yra dioksido nutikimo rizika ir šiems sektoriams turi būti paskiriama uh, lais, sveitos emisijos nemokamai. Ir, ir pagrindiniai sprendimai dėl šio klausimo de facto yra primami ministrų taryboje. Ir tai nėra įprastinė teisėkuros procedūra. Kompromisas buvo štai koks. E, na, tie kriterijai dioksino nutekimo rizikai yra apibriežti gan plačiai ir, ir dauguma pramonės sektorių tenkina tuos kriterijus. Tačiau, galvojant apie kompromisą, buvo kurį beje palaikė ir parlamento dauguma, yra štai koks. Tai yra, jeigu yra įvertinamas dioksido nutekėjimo rizika, tai reikia atsižvelgti ir trečiųjų šalių veiksmus. Taip pat reikia atsižvelgti ir tų trečiųjų šalių įsipareigojimus, bet taip pat ir atitinkamų trečiųjų šalių pramonės sektorių um, um, veiksmingumas. Ir, ir yra pramonės sektorių, kurie nebuvo įtraukti į šį sąrašą. Parlamento teisės tarnyba teigia, jog nėra labai aiškių teisinių pagrindžių, kurie rodytų, kad jos sprendimas yra neteisėtas. Na, mes čia nesiekiame patraukti komisijos į teismą, perduoti šį klausimą teisingumo teismai, bet yra politinių aspektų. Tarkim, jeigu teisės aktas buvo primtas pagal bendro sprendimo procedūrą, tai tuomet tas teisės aktas turi būti gyvenimas atsižvelgiant į jo tikslus, vadovantis tais tikslais. Na ir šis sektorių bei e, tai yra š, pramonės šakų ir pošakių sąrašas yra tikrai netenkinantis. Ir aptariant šį klausimą su komisija, reikėtų vertėtų atsižvelgti į tų trečiųjų šalių veiksmus nustatant tuos nuošimčius, kurie yra pasitelkimi kaip kriterijai toms pramonės šakoms. Kai kurie kolegos praeitą savaitę lankėsi JAV, tiesa, aš pati nedalyvavau toje delegacijoje ir todėl nežinau, ar šis klausimas buvo keliamas jūsų diskusija, bet kaip ten bebūtų, tai yra faktas, jog ir diskusijose vykstančiose JAV suvokiama, jog ES palaiko laisvę misijų paskirstimo pramonės šakoms principą. Bet Na, tai liko tik keletą savaičių iki Kopenhagos klimato konferencijos. Ir todėl būtų labai netinkama, jeigu dabar parlamentas pritartų sprendimui pagal e, didžiai daugumai šiltnamio dujų išmetimą sukeliančių pramonės šakų leidimai misijoms būtų suteikiami laisvai. Taigi yra priežasčių, kodėl parlamentas neturėtų palaikyti šio sprendimo. Na, nu, jeigu galvojame apie tvarkaraščią, Tai šio sąrašo prireiks tik tais nuo 2013 metų sausio pirmos dienos. Todėl yra pakankama laiko tai performuluoti šį sąrašą, kad būtų atsižvelgiama į visus teisės akte nustatytus kriterijus. O taip pat, kad būtų užtikrinta, jog tas galutinis sąrašas, kuris įsigalios 2013 metų uh, sausio pirmą dieną, tai pirmą dieną atspindėtų tarptautinių dėrybų rezultatus. Ačiū. Dėkoju, poniai Hasi. Jūs jau atkreipėte dėmesį į teisės tarnybos parengtą nuomonę dėl šio klausimo, bet tai ne vien tik tais teisinis, bet ir politinis klausimas susijęs su tuo, ką turėtume daryti. Na, kai dėl JAV, tai prie šio klausimo dar sugrįšime rytoj ryte. Boksaker įstatymas yra kita priemonė. Tai Tai, yra JAF reiš, tai reiškia, jog JAF ieško kitų metodų, kurie leistų apsaugoti JAF pramonę. Na, ir aišku, be priemonės leisinčios apsaugoti JAV priemonių nebus atitinkamo ir klimato apsaugos įstatymo JAV. Nors abejoju, ar tokios priemonės būtų tikslingos. Karl Heinz Florencas, prašau. Labai vertinu Satihasi ir vis dėlto paprašyčiau uh, labai atsargiai apibūdinti ir basingai apibūdinti praeit, politinę valią įsakytą per praeisę kadenciją, nes tiek taryboje, tiek ir parlamente buvo sutariama, jog reikalingas dioksino tokėjimo sąrašas. Mes dokumente įrašėme labai aiškę datą - 2009 metai, ši data nurodyta tekste. Ir nurodėme, kad, den, kad jeigu jau kartą suvokime, jog Europa turi žengti į priekį, todėl norime um, skirstyti sertifikatus, kaip sistema išliks. Na ir aišku, vis dėlto dar reikės pažiūrėti, kokia bus ir kitų didžiųjų žemynų reakcija. E, aukcionų sistema niekuomet nebūtų buvusi sukurta, jeigu mes nebūtume numatę dioksido nutekėjimo. Ir man rodos, kad komisija čia įvykdė savo užduotį. Negaliu įvertinti, kokio ilgumo turi būti šis sąrašas. Mane nustebina kiekvienas iki, kad kolegos tai gali daryti. Aš to tikrai negaliu padaryti ir todėl pasikliauju komisijos ekspertų parengta analizė. Manau, kad į ją verta orientuotis. Uh, Ir manau, kad turėtume šiandieną patvirtinti balsą metu šį sąrašą, o dėl JAV tai galėčiau pasakyti štai ką. Būtent amerikiečiai žinojo, jog mes netikime pirmanindės apmokestinimo principui, o teikime pirminybę aukcionų principui. Ir, kaip minėjo kolegė Hasi, e, tol, kol nebus kvalifikuoto tarptautinio susitarimo, mes, e, mes sustabdysime aukcionų sistemą. Aš nesu teisininkas, tačiau paprašiau, kad frakcija man tinkamai išaiškintų šį sprendimą, šį dokumentą ir jeigu mes <clears throat> pasižiūrėsime į priežasčius, dėl kurių reikėtų balsuoti prieš komisijos sprendimą, tai tenka pripažinti, kad e, tokių priežasčių nėra. Na, yra aišku, yra įvairių politinių priežasčių, dėl kurių neturėtume palaikyti šią sprendimą, tačiau teisinių priežasčių aš neižvelgiu. Tai yra, nematau teisinių priežasčių, dėl kurių nereikėtų palaikyti šio sprendimo. Taigi, taigi, mes ir toliau palaikome emisijų priekybos sistemą Ir šiuo požiūriu komisija išlaikė savo žodį ir todėl aš aistringai pasisakau už tai, kad ši rezoliucija būtų nepalaikyta. Chris Davis. You, of... Ačiū, pirmininkė. Uh, tų sektorių sąrašas, kuriem neturėtų būti taikomas akcionas, yra toks ilgas, kad man atrodo, kad iš viso pats principas čia yra sugriaunamas. Bet kol tikslas yra sumažinti CO2 išlakas 20 procentų, man atrodo, kad e, tai nėra svarbu. Iš viso 20 procentų mažinimas 20 procentų yra labai lengvas tikslas, lengvai pasiekiamas, galima e, pirmą iš kitur pasitelkti pagalbą ir tokį, iš tikrųjų tokį tikslą galima pasiekti paprasčiausiai vien iš um, energijos gamybos sektoriaus, vien tik tai per taupimą. Tai iš tikrųjų čia nieko tokio labai didelio, tai ar mes balsuosim vienai par kitaičiai, tikrai didelio e, kažkokio tai poveikio nepasieksime, nes jeigu tik tai siekiame 20 procentų sumažinti, tai čia nieko tokio. Viena ES pasaulio neišgelbės, reikia viso pasaulio pastangų ir tikrai mūsų tikslai turi būti daug platesnių užmojų. Jeigu mes siekiame pasaulinio sutarimo, tai manau, kad mūsų pačių tikslas visų pirma turi būti padintas nuo 20 procentų iki bent 40 procentų. Ir tuo atveju komisija turės ateiti su naujais pasiūlymais ir turėsime tuomet pripažinti, kad, na, ūkiui teks vis tai sumokėti tam tikrus padarinius ir didesnis aukcionų naudojimas bus vienas iš būdų tikrinti, kad ta sistema veiktų tinkamai. Man čia tikrasis klausimas kiltų toks, kada mes jau žinosime, reikalausime, kad komisija ateis su peržiūrėtų sąrašu ir kokį indėlį mes nešime į tai. Kol kas iš šio sąrašo rengimą neturėjome jokio poveikio, jokio indėlio neįnešėme buvo pasisakymai, Linda, kiti, kas dalyvavo dėrybinėje komandoje, bet galų gale vis tiek tas paketas nukeliavo ministram ir mes paskui nebeturėjome galimybės nieko įtakoti, kas atkeliavo po to, nes buvo balsuojama už visą klimato paketą. Taigi, bendrai dėl bendro sprendimo prieimimo proceso, tai galima pasakyti, kad parlamentas visiškai nedalyvavo tame procese ir mūsų komiteto indėlis buvo tikrai minimalus. Dabar klausimas, kas bus su tuo tekstu? Ar bus susitarta Kopenhagoje, ar gal kažkokioje kitoje mm, konferencijoje vėliau kitais metais? Ką komisija padarys? Nes aš čia nematau aiškių jokių ženklų. Yra kalbama apie tai, kad galbūt po šešių mėnesių komisija sugrįžė gal kažkada kitą laiką, bet turi būti viskas suvesti tai, kada komisija ateis su naujais pasiūlymais. Nes kol mes siekiame tik tai 20 procentų sumažinimo, tai čia nieko tokio. Tai yra tik tai kažkoks tai dėrybinis žestas ir tiek, o, kuris yra skirtas padėti užsitikrinti tarptautinį sutarimą. Aš noriu labai konkretaus, aiškaus įsipareigojimo iš komisijos, kad ji ateis platesnių užmojų pasiūlymais kažkokiu konkrečiu momentu jeigu komisaras Dimas mums galėtų duoti kažkokias tai garantijas, kai vėliau su mums kalbės, tai gerai. Jei ne, tada aš irgi savo žestą šiandien padarysiu ir balsuosiu atitinkamai dėl šios rezoliucijos. Ir komisijai ir tarybai priminsiu, kad realiai į mus turi būti atsižvelgta ir mes norime konkrečių įsipareigojimų kad tie užmojai, kuriuos mes labai mielai prisimame ir patvirtiname bendrai, vis tik tai turi atsispindėti po to konkrečiose veiksmuose. McEwen. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Netiesa, kad parlamentas neturėjo galimybės tarti savo žodžio e, priekybos išlakomis paketą tvirtinant praeitais metais. Nereikėtų čia dabar tai pradėti, kas sakyti. Aš dalyvavau trialogė, mes diskutavome čia komitete, balsavome spalį, po to ilgas savaitės, ilgas ištisas savaitės vyko trialogas. Mano frakcijoje vyko diskusijos dėl detalių. Tikrai nie apie nieką kitą klausimą tiek detaliai nekalbėjome čia parlamente kaip apie um, šią priekybos emisijų leidimai sistemą. Taigi nereikėtų sakyti, kad čia vien ministrai viską nusprendė. Šis komitetas balsavo taip, ta galutinė data buvo 2010 metų birželis iš komisijos. Taip ir teisingai, nes tada 10b e, straipsnis įsigalioja ir ten yra pasakyta, kad atsižvelgdama į tai tarptautinės dėrybas komisija pateiks tekstą atitinkamą atsižvelgiant į dėrybų detal, detalius rezultatus. 2010 birželis teisingas laikas. Tačiau e, mes, šis komitetas, tai yra, nu, atkėlėm šią datą iki 2010 kovo, paanksinome ją metai mūsų komitetas padarė. Toliau, um, dėrybose su taryba, ne Europos vadovų taryba, o taryba buvo nuspręsta dėl 2010 gruodžio. Lobistai iš tikrųjų kalbėjo apie įvairias e, savo ruoštų parinktas datas. Tai nebuvo išmintinga. Buvo lobistinės veiklos dėl vienokių ir kitokių datų, tai tikrai. O turime tokią datą. Štai koks yra rezultatas, iš kur atėjo. Ir buvo nuspręsta trialogė, o ne Europos vadovų taryboje. Europos vadovų taryba nusprendė dėl keturių dalykų. Jeigu teisingai prisimenu, vienas iš jų buvo esminis. Um, dėl to, kad ne iki 2020, iki 2027 metų bus ta užbaigta. Taigi ten buvo Lenkija, kiti dalykai taip, taip, bet nereikėtų apsimetinėti čia dabar, kad nebuvo jokios demokratijos, kaip buvo sprendžiama dėl priekybos iš, išlakų leidimai sistemos. Mūsų frakcija buvo susiskaldžiusi dėl įvairių pozicijų, dėl įvairių dalykų ir mes tikrai labai um, atidžiai klausėm, klausėme, ką komisija šiandien mums pasakė ir klausysime komisaro Dimas pasisakymų šio klausimu. Tikrai būtų išmintinga politikos nekišti į šią sistemą. Aš niekada nenorėjau 2010 mm, gruodžio ar rugsėjo. Čia iš tikrųjų yra, jeigu mes balsuojame šiandien, ne, jeigu atmetam tą sąrašą, mes turime eiti į plenarinį posėdį ir jeigu mes, balsu, mes laimime ir atmetame uh, tą sąrašą, tuomet mes turime jau pažvelgti į teisinius padarinius, kas tada atsidaro, kas atsitinka pagal tą dokumentą, kuris yra patvirtintas, kokie bus teisiniai padariniai. Taigi įstatymas čia šiuo atveju yra svarbus. Ir šįryt mums reikalingas aiškumas dėl to, kodėl nebuvo atsižvelgta į trečiųjų šalių informaciją. Kokios informacijos jie paprašė? 10a čia šis straipsnis įstatymė. Uh, Antras klausimas, kaip e, tas 10b straipsnis iš tikrųjų veiks? Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus e, e, straipsnis šiame teisės akte, kad e, pagal tarptautinius sutarimus komisija 2010 birželį įvertins ir pas, pasiūlys visų pirma dėl to, kokie sektoriai turi, būti, turi gauti nemokamai tam tikras kvotas, tam tikrus leidimus. Taigi, noriu paklausti, kaip komisija numato, kad veiks šis straipsnis, kokia bus metodika taikoma, kas, kokios šakos bus gausas išlygas. Uh, Ir tos visos techninės e, detalės čia yra svarbios, nes visa ta informacija buvo komitologijos procedūroje panaudota ir nereikia sakyti, kad to nebuvo. Aš manau, ką dabar tas 10a straipsnis reiškia. Ar sąrašas gali būti ilgesnis ar trumpesnis teisės akte yra pasakyta, kad uh, ūkio šakos gali būti įtrauktos į, į sąrašą po to, kai jis jau bus patvirtintas. Tačiau dabar reikia paklausti iš rytinio požio taško, kada yra laikoma, kad tas sąrašas yra patvirtintas dabar, ar po Kopenhagos, ar, ta, ar, ar kažkokios ūkio šakos gali būti išimtos iš to sąrašo ar į, įtrauktos po Kopenhagos. Toliau komisijai dar mano klausimai. Man atrodo, čia nereikėtų vadovauti iliuzijomis, kad jeigu mes suteiksime nemokamus leidimus, kad tos ūkio šakos jau viskas yra laisvas daryti, ką nori. Ne, bet kokiu atveju. Uh, tų nemokamų leidimų skaičius vis tiek mažės ir ūkio šakų, kurios jas gauna, jos gauna e, skaičius irgi mažės bet kokiu atveju ir bus nustatytas tam tikras standartas, kurio nebus galima viršyti ir tik tai geriausius rezultatus rodantys sektoriai galės gauti tas nemokamus leidimus. Taigi tai nėra visiškai leidimas daryti, ką tik tai nori mūsų ūkiui. Ir kažkas klausė, tarkim, kodėl vynas sąraše. Yra, aišku, daug klausimų dėl įvairių ūkio šakų, bet reikia suprasti, kad eina kalba apie komitologijos procedūrą ir tikrai nepradėkim čia dabar perrašinti istorijos, kaip vyko dėrybos dėl priekybos išlakų leidimai sistemos. Äh, Labai ačiū. Richard Zeiba. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl dešimto straipsnio norėčiau pasakyti, kad e, nereikia pamiršti, kad taikome komitologijos procedūrą šiuo atveju ir dėl to parlamento veikimo galimybės yra labai ribotos. Nebus lengva atmesti tokį pasiūlymą. Formalūs argumentai E, prieš šį pasiūlymą yra gana akivaizdus. Bet aš norėčiau priminti, kad e, po to, kai buvo pateikta mūsų patvirtinta formuluotė, ir ją labai teisingai Karlas e, Flor, Hans Florens apibūdino, formaliai mes turėtume pasisakyti prieš. Tačiau iš esmės kalbėdami turėtume priminti žmonėms, kad Mūsų pramoninkai turi būti konkurencingi, e, apskritai kalbant, prekybos požiūriu. Pramonėje vykstantis e, procesai dėl fizinių, cheminių priežasčių yra labai sudėtingi ir šiuo požiūriu verslas yra ribotas. Būtų neteisinga, jeigu ši sistema išliktų šiame sąraše ir, teis, ir, ir jeigu teisės būtų paskirstytos laisvai, tai e, tik 10 procentų visų susijusių veikėjų tą pajaustų. Visi kiti turėtų ir toliau pirkti kvotas. Taigi toks požiūris būtų neteisingas. Ta vadinamoji laisvoji teisė geriausia atveju būtų aktuali tik tai 10 procentų pramonės šakų. E, Tuo talpu e, patys pramonininkai turės e, jausis įpareigoti primti šį sąrašą, nes jis turi suefektyvinti gamybos procesus. Europoje reikėtų teikti klausimą, jeigu mes 10 procentų sudarome pasaulinio masto. Turėtume klausti, ar tos prievalės, kai jas patvirtinsime, leis mums e, taikyti griežtesnius reikalavimus. Nei klimatas, nei gamyba ES iš to naudos negaus. Jeigu mes dabar sąrašo neprimtume, tai nebus naudinga. Todėl norėčiau paprašyti visų kolegų, jeigu norite, kad pagerėtų kova su klimato kaita, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų, tai nepamirškime, kad komisijos sąrašas yra teisingas. Ministrų taryboje vienbalsiai buvo pritarta tam komisijos sąrašui, visos valstybės narys buvo už jį. Todėl e, iškyla klausimas, ar mes esame ta institucija, kuri galėtų atmesti tokį sąrašą. Dar kartą pagalvokime, ar nereikėtų dėl formalių ir dėl e, esminių priežasčių um, susilaikyti ir neatmesti to teksto. Prisiminkime, ką siūlo komisija ir prisiminkime, kad tam vienbalsiai pritarė valstybės narės. Dien. Dėkoju. Iškyla, manau, sunkumų dėl salės šiandien. Žmonės turi stovėti mūsų salėje, o diskusija tokia svarbi. Manau, kad reikia kitą kartą prašyti didesnės salės. Turėsime balsuoti šiandien. Tikiuosi, kad visi atsinešėte balsavimo korteles. Nepamirškit nešiotis kortelės, ypač jeigu darbos varkėje numatytas balsavimas. Kalem. Ačiū pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Manau, kad problema čia labai paprasta. Kad ir e, kaip buvo pasiektas politinis susidarimas, uh, jis e, rodo, kad e, laitoje parlamento kadencijoje vyko diskusijos. Komisija priėmė sprendimą dėl sąrašo iki 2009 metų pabaigos, todėl aš nežinau, kuo vadovaujasi tie, kurie siūlo tokį pasiūlymą. Jeigu mes sakome, kad komisijos sąrašas mums nepriimtinas, tai prašytume įvardinti, kuriuos sektorius iš to sąrašo siūlomo komisijos reikėtų išbraukti. Buvo paminėtas vyno sektorius, bet aš žinau, kad yra ir daugybė kitų Europos ūkio svarbių sektorių, kuriuose dirba daugybė tūkstančių žmonių. Prisiminkime ilgą diskusiją dėl anglies e, dvideginio nuotekų, e, kuri atspindėjo, kad nėra jokios prasmės e, pramonės gamyklų perkelti iš ES į kitas pasaulio dalis, jeigu tų emisijų skaičius dėl to mums Europoje m, mm, jokios E, emisijų kiekis jokios naudos neduos, vis tiek jos bus patirtos, mes tik prarasime darbo vietas. Manau, kad nėra prasmės atmesti šį komisijos siūlomą sąrašą ir jeigu kas nors siūlo, kad mes turėtume jį atmesti, tai pasakykit, kuriuos sektorius reikėtų išbraukti ir tada galėtume deramai apie tai pakalbėti. Tada iškils klausimas, ar kimtologijos procedūra yra teisinga ar ne, ar nereikėtų parlamentinė tvarka jos peržiūrėti. Tačiau mesgi esame paprašę komisijos pateikti šį sąrašą. Komisija tą sąrašą pateikė pasitelkdama ekspertų komitetą. Mes tam sąrašui dabar turime pritarti, aš nematau jokios prasmės jį atmesti. Labai daug įmonių ES laukia ir negali priimti sprendimų dėl investicijų, galvoja, ar čia plėsti savo gamybos mastus, ar perkelti į kitas pasaulio dalis. Jau ir taip daug tarptautinių įmonių yra E, perkelusios savo veiklą į kitas pasaulio dalis. Nereikėtų sukurti tokių teisės aktų, kurie skatintų mūsų tarptautinės įmonės e, išsikrausyti iš ES. Visi laukime susitarimų Kopenhagoje. Manau, kad dabar būtų protinga priimti šį sąrašą. Ir e, aš be abejonės siūlysiu, kad dabartinis parlamento pasiūlymas atmesti šį sąrašą būtų nepatvirtintas. Indeed, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad problema yra labai svarbi. Aš čia netėjau tam, kad perrašinėčiau jų padarytą istoriją ir reikalaučiau, kad tam tikri sektoriai būtų išbraukti. Ne mano darbas tai, tai daryti. Aš turiu įvertinti tai, ką yra komitetas padaręs ir ką komitetas turėtų daryti pagal praeitais metais priimtą direktyvą. Man nei kiek nerūpi diskutuoti apie tai, kas ką patvirtino ar priėmė. Aš matau direktyvą prieš akis, kuri buvo patvirtinta čia parlamente. Ir aš m, turiu tik įvertinti komisijos padarytą darbą. Taigi problema yra labai paprasta. Mes turime aiškiai pasakyti, kad mes nesame teisės tarnyba, mes esame politinio sprendimo prieimėjai. Mes politiškai turime įvertinti, ar komisija gerai atliko savo darbą. Uh, Todėl galiu pritarti kolegiai, kad labai svarbu žinoti, ką sako teisės tarnybos, bet nepamiršti savo atsakomybės ir pareigų. Mes turime priimti politinį sprendimą vadovaudomėsi teisės tarnybos e, išvadomis. Mano sprendimas būtų labai paprastas ir aš vadovaujuosi teisės tarnybos nuo išvadomis. Jeigu jas perskaitume, pamatytume, kad nėra įmanoma įvertinti e, kaip galima neatsižvelgti į trečiųjų šalių veiksmus ir jų veiksmingumą. Teisės tarnyba pripažįsta, kad Europos komisija į tai neatsižvelgia. Jie sutinka su tuo, kad tai gali turėti įtakos sąrašui. Taip pat yra pripažįstama, kad mokslinio požiūrių neįmanoma įvertinti, ar šis sprendimas yra geras ar blogas. Tai yra esminis e, sprendimas. Komitetas turi priimti politinį sprendimą pateikti šį sąrašą. Terminas buvo 2009 metų pabaiga, tačiau terminas nereiškia, kad sąraše turi būti surašytos 100 procentų visos įmonės. Sakoma, kad turi būti parengtas pirminis sąrašas. Kiekvienais metais galima įtraukti naujas ūkio šakas. Kiekvienais metais sąrašas gali tapti ilgesnis. Yra tik tai vienintelė galimybė sutrumpinti tą sąrašą. Tai yra e, atlikus reikiamus įvertinimus po Kopenhagos konferencijos. Kai prieš mėnesį šiame komitete vyko diskusija, mes klausime, vadovantis kokiais kriterijais bus atliekamas vertinimas. Ir komisija negalėjo aiškiai atsakyti. Komisija sakė, kad dar nežinome. Ir e, toks įvertinimas būtų vienintelė galimybė sutrumpinti sąrašą. E, Taigi, politinis e, komisijos sprendimas yra parengti ilgą sąrašą. Politinis sprendimas yra neatsižvelgti į trečiųjų šalių duomenis. Tai yra politinis sprendimas. O dabar mes politiškai turime nuspręsti, ar mes prieštarausime komisijos primties politiniams sprendimams. Aš prieštarauju tokiems politiniams sprendimams, nes mano nuomonė šiame sąraše turi būti tik tos įmonės ir tik tie sektoriai, kurie yra tikrai e, anglės e, dvideginio nutekėjimo e, E, procese. O po Kopenhagos mes galėsime įtraukti kitas šalis, kitas įmonės ir kitus sektorius iki pat 2013 metų. Taigi aš politiškai prieštarauju tam sąrašui, nes tai yra mano kaip politiko darbas, kurį patikė komisija. Nes mano nuomonė komisija priėmė tokį politinį sprendimą, kuris yra mums nepriimtinas, nes jis netitinka direktyvos, kurioje sakoma, kad pagrindinis kad svarbiausias pagrindas turi būti aukcionai. Ir aš kaip Europos parlamentas primčiau tokį politinį sprendimą. Mhm. Dėkoju. E, Oresti Rosi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, ypač su dviem prieš mane kalbėjusiems kolegomis. Jeigu mes patvirtinsime šią rezoliuciją, kuria bus abejota šiuo komisijos sąrašu, tai greičiausiai tai skaudžiai atsilieps užimtumui Europoje, nes teks, teks įmonėms nutraukti savo veiklą, perkelti ją kitur už Europos ribų. Ir tai yra visiškai prieš, tai visiškai prieštarauna tam, ko norime. Juk mes norime, kad Europos įmonės laikytųsi reikalam susijusius su emisijomis. Jeigu įmonės perkels savo produkciją į kitas šalis, kaip pavyzdžiui Kinė, tai tuomet nieko nebegalėsime padaryti ir jų priversti laikytis emisijų išmetimo tikslų. Na, galbūt mes sumažinsime CO2 išmetimą Europoje, Tačiau, tiesą sakant, tai nereikš, kad šis išmetimas sumažės visame pasaulyje. Ir aš manau, kad toks sprendimas kenktų Europui, iškiltų pavojus, jog e, bus prarastos darbo vietos. Ir aš manau, kad šią rezoliuciją pateikė kairieji. Ir būtent kairieji juk turėtų atstovauti darbuotojų interesams, ypač krizės laikais negalima galvoti vien tik tais apie kadenciją. Praeitos kadencijos metu krizės mastai nebuvo tokie ženklus kaip dabar, nebuvo prarasta tiek daug darbo vietų. Ir jau tuo metu mes išvelgėme problemų susijusių šiomis nuostomis. Mes turime paremti įmonės, e, padėti jums apsispręsti likti Europoje ir neperkelti savo veiklos į kitas šalis. Nesubejojame tuo, jog reikia saugoti klimatą, bet tai neturėtų kenkti užimtumui Europoje ir ekonomikai. Lyga e, mano partija yra prieš šią rezoliuciją. Mes manome, kad šį sąrašą reikia tobulinti, bet tikrai nesutinku su tuo, kad jo apskritai reikėtų atsisakyti, kaip siūloma rezoliucija. Pone Daros, sako pirmininkas, aš jau vakar minėjau, kad darbo vietoms pavojus iškilo ne dėl klimato apsaugos, o dėl spekulacijų biržose. Šis sąrašas įsigalios nuo 2013 metų ir tikėkime, kad tuo metu ekonomika jau bus atsigavusi. Taigi nepanėkime čia skirtingų dalykų šiuose diskusijose. Pone. De... Vrim. Dėkuoju, ponė pirminkė, norėčiau sugrįžti prie keletos mažesnio maso aspektų. Jau per praeitą kadenciją vyko šios diskusijos, patvirtiname paketą ir niekas niekas nebuvo labai patenkintas, tačiau visi sutiko, kad pateketas yra reikalingas ir Pagal tą paketą iki 2009 metų gruodžio mėnesio komisija turėjo parengti šį sąrašą, o dabar šią rezoliuciją dabar bandoma iš naujo pradėti šias diskusijas. Komisija turėjo prievolę iki 2009 metų gruodžio mėnesį parengti sąrašą, kuris remtųsi tam tikrais kriterijais, o mes kaip parlamentas turime lygiai taip pat prievolę įsigilinti į tai, ar komisija ir taryba uh, E, tinkamai pasirinko kriterijus, kuriais remiasi sąrašas ir įvykdė savo um, įsipareigojimą. Taigi šis sąrašas buvo komisijos įsipareigojimas pagal teisėkuros procesą. Mes įsigiliname į komisijos parengtą sąrašą ir labai aišku, kad yra tam tikri kriterijai, kurie nebuvo tenkinami. Šie kriterijai susiję yra susiję su trečiųjų šalių uh, įsipareigojimais ir tikriausiai žingsniais. Ir jeigu trečios šalis nesilaiko prisimtų įsipareigojimų, tai mes kaip parlamentas privalome priminti, kad visi sutarėme dėl proceso ir todėl uh, trečiosios šalis turi parengti kitą sąrašą, kuris atitiktų visus mūsų bendrai patvirtinto teisės akto kriterijus. Pečelyzė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dar sėki pabrėžti tai, ką sakė Karlas Hatis Florencas ir ponas Zėberis. Mm, na ir trumpai norėčiau pakomentuoti kai kuriuos argumentus. Na, reikėtų prisiminti, kaip vyko teisėkuros procesas praeitais metais. Kolega labai teisingai priminė, kad aplinkosaugos komitetas ir e, pramonės komitetas balsavo dėl kitokio teksto, negu kad dabar čia pateikta. Tačiau tai nereiškia, kad parlamentas nepalaikė šio teksto. Kitose parlamento e, komitetuose buvo siūloma e, siūlymas laisvas emisijų paskirstimas visom įvairioms pramonėms šalims, tai, pažiūrėjau, siūlė ekonomikos reikalų komitetas. Tačiau galiausiai balsavo visas parlamentas, na, gal procedūra buvo nelabai gera, tačiau mes buvome vienintelė frakcija, kuri apskritai sudvėjo dėl šio proceso. Gruodžio mėnesį įvyko balsavimai ir buvo patvirtinta tiek, kad bus sudarytas sąrašas, tiek ir to sąrašo įsigaliojimo data. Tai čia niekas dėl to negali subejoti. Komisija turėjo parengti šį sąrašą. O dabar rezoliucijos autoriai teigia, kad sudarant sąrašą nebuvo atsižvelgtai pakankamai atsižvelgtai tam tikrus kriterijus. Ir per praeisį posėdį komisija labai aiškiai nurodė, jog nėra teisiškai privalomi kitų parlamentų sprendimai. Ir tai, kas buvo teigiama uh, rinkiminės kampanijos metu, tai, kas sako vyriausybė, tai dar nėra galtinės teisės aktas, tai rodo dabar ir JAV vyriausybės pavyzdys. Tai yra, jog paskelbti ketinimai ir pažadai toli gražu dar nėra sprendimas ar teisės aktas. Aišku, uh, svarbu atsižvelgti į darbo vietą, poreikia apsaugoti darbo vietas, darbuotojų poreikis, bet e, čia negalima apsiriboti vien ketinimų pareiškimais, o reikia teisės aktų. E, vienas rezoliucijos autorių teiginys yra labai problemiškas. Tai yra, e, kad kad nebūtinai galima teikti, kad yra trečiose šalyse sektorių, kurie netokie veiksmingi kaip Europos Sąjunga. Taip, galbūt Brazilija ir kažkur kitur yra uh, e, švariai, veiksmingai nešiai dirbančių pramonės šakų. Bet labai man būtų sunku kaip paaiškinti uh, um, mūsų rinkėjams, kaip čia atsitinka, jeigu nėra naudos klimato apsaugai, tačiau jeigu mes leidžiame teisės aktą, kuris tiesa neduoda jokios naudos klimato apsaugai, tačiau dėl jo yra prarandamos darbo vietos ir čia dar reikia prisim, paskaičiuoti ir transporto kaštus. Dar vienas dalykas. Na, visuomet tarsi teigiama, kad klimato apsaugos rytyje mes mažiname mūsų užmojį ambicijas. Tai reikia pasižiūrėti tiesiog į faktus. Šiuo metu e, priekybos emisijomis sistemoje apseinama beveik be aukcijonų. Na, tiesa, Junktinė karalystė ir e, Vokietijoje visų emisijų yra paskirstoma tik, tais, tik 10 procentų visų emisijų. E, E, paskirstama aukcionų keliu. Na, o manome, kad ilgainiui visoje ES emisijos bus paskirstamos vien tik aukcionų keliu. Ir, ir bus nustatyti tokie griežti kriterijai, kad emisijų, leidimai prekyboms emisijomis nebus paskirstami laisvai. Dabar, jeigu, jeigu tą kriterijų, tą standartą, kurį dabar visi kritikuoja, būtume įdėgę daug anksčiau, tai būtume pasiekę daug daugiau pažangos klimato apsaugos politikoje, nes manau, kad tai yra tinkama priemonė. Galiausiai argumentas susijęs su JAV. Na tarkim, jeigu Jeigu JAV kas nors pasitelktų kaip argumentą mūsų diskusijas dėl anglės dioksido nutiekėjimo ir teikti tuomet, kad mes nebesame jau tokie ambicingi klimato apsaugos rytyje. Tai mes kaip europiečiai galėtume atsakyti, jeigu kažkas teigia, kad mes nesame tokie ambicingi, tai jie tiesiog turėtų pasižiūrėti, ką mes darome. Tarkime, mes norime sumažinti emisijas nuo 20 iki 30 procentų. Mes norime, kad visos emisijų leidimai būtų paskirstami aukcijonų keliu, norime dėkti naujasias technologijas. Jeigu tai nėra pakankamai ambicinga, tai aš galiu atsakyti, gerbiami kongreso ir senato nariai, perinkime tai šitos mūsų neambicingus tikslus ir aš manau, kad klimatas bus apsaugotas mūsų žemėje ir Kopenhagos uh, konferencija vainikuos sėkmė. Dėkoju. Dėkoju, Korin Lepaš. Monsieur le Président, euh, pirmininkė. Netikiu, kad kažkas čia dar abe, abejotų dėl to sąrašo, dėl kurio mes balsuosime mm, svarbumo. Tai vi, pirmas pastebėjimas. Antras. Uh, nemanau, kad kas nors ir abijotų dėl mūsų tikslų, dėl kurių mes balsavome, taip pat ir dėl šio teisės akto nustatytų tikslų. Tai yra pirmas sąrašas um, buvo mums pateiktas, neturėjome galimybės dėl jo kalb... dar diskutuoti, tačiau komisija mums pateikė pagal terminą ir čia nėra kokių tai diskusijų. Čia netiesa, tikra, tikrosios diskusijos yra dėl to, ar tas sąrašas, kuris yra pateiktas, leis mums pasiekti tų tikslų, kurie yra užsibriežti. Ir todėl šiame, šioje rezoliucijoje mes keliame tokį klausimą. Iš tikrųjų, ar tokia plati koncepcija dėl tų um, neįtrauktų ūkio šakų, uh, ar nepadarys neįmanomų mums pasiekti tų tik kuriuos mes savo užsibrėžėme. Tai yra tai tikrasis klausimas. Aš nemanau, kad yra kokių kitų klausimų. Ir aš manau, kad būtent šis klausimas turi būti keliamas ne vien todėl, kad na, mes e, norime pakengti Europos ekonomikai, Europos ūkiui. Tikrai nėra nei vieno šioje salėje, aš manau, kuris turėtų pakengti mūsų ūkiui. Ir kitas dalykas, Kopenhaga yra puikia iliustracija, kad yra, kai nustatomi tikslai, labai lengva ranka, negalvojant apie jų pasiekimo priemonės, tai po to gali būti sunku pasiekti tų tikslų. Aš manau, kad gal jeigu eina kalba apie tai, ar tas tiks, kad tas sąrašas pernelyg platus, tai gal turi būti realios diskusijos dėl jo ir komisaras Dimas štai ateis, galėsime su juo ap, apkalbėti, tai ar jeigu čia eina kalba apie 70, 80 ar daugiau procentų mūsų ūkio kur, šakų, kurios bus, kurioms bus netaikomi tie reikalavimai, tai ar iš tikrųjų pasieksime tų tikslų ir ar neteks kažkam mokėti už tai. Jeigu mes iš tikrųjų e, einame link tokios sistemos, kuri yra labai plačių išimčių sistema, tai mes išbalansuosime tikrai CO2 visą rinką, o tikrai to nereikėtų daryti. Antras dalykas, mes e, sukursim tokią situaciją, kur bus neįmanoma pasiekti tų tikslų, net ir tuo 20 procentų, ką mes nusistatėme savo 2020 metams gal komisaras Dimas mums pasakys kažkokių tai labai ypatingų kitokių dalykų, bet manau, kad jei ne, tai čia viskas susiveda į tokią Ja, vielen Dank. Dėkuoju. Katrin Sui. Monsieur le Président, donc. Ačiū pirmininkė. Galbūt čia dabar žvelgusi tai, kas buvo pasakyta, mano mintis bus netokios ir svarbios, bet kalbant apie tą rezoliuciją, noriu pasakyti, kad komisijos rezoliucija atspindi konsensusą ir tai nekarta buvo pasakyta dėl to, kokios ūkio šakos neturi patekti į CO2 sistemos taikymą, kurios, kuriam turi būti taikoma išimtis. Tai yra viskas čia atitinka direktyvą paraidžiui. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime galvoti apie įmonės, juk už jų stovi žmonės. Antras dalykas, um, tas pasiūlymas uh, turi padėti mums įgyvendinti mūsų tikslus dėl 20 procentų sumažinimo. Ir Europos įmonės turi mažinti CO2 išlakas, netgi kai bus pritaikytos tos iš, išimtis. Ir taip pat tas pasakytina ir apie tas įmonės, kurios dirba ne Europos Sąjungoje, besivystančiose šalise ir taip toliau. Aš manau, kad mes turime būti optimistai, kai galvojame Kopenhagą, nereikėtų galvoti, kad bus čia kažkokių nesėkmių. Ir kai perkeliame pačią direktyvą, štai tik buvo um, kalbama apie dešimtos reipsnio A dalį, tai taip, tas sąrašas gali būti peržiūrėtas. Dar kartą cituoju, atsižvelgiant į tarptautinės dėrybas e, dėl CO2 um, e, nutiekėjimo rizikos. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad balsuosiu prieš rezoliuciją. Šlita. Herr Schlüter. Kolegoms noriu pasakyti, kad na, mes visam tam pritarėm, tai kodėl dabar čia reikėtų dėl to kalbėti. Na, aš manau, kad tikrai reikia dėl to kalbėti ir pergyventi, nes komisija nepadarė to, ką turėjo. Jeigu norite kažkokio tai formalaus juridinio argumento, štai jisai. Uh, jie turėjo užtikrinti energijos efektyvumą už ES ribų, jie turėjo, jie turėjo užtikrinti kitų šalių įsipareigojimus. Taigi labai svarbu, kad mes kalbame apie tai. Todėl svarbu kalbėti apie tą sąrašą, kurios ūkio šakos turi būti tame sąraše. Tai tikrai tas sąrašas yra visiškai netinkamas, jis pakenks tarptautiniam sustarimui. Kaip tada visos kitos šalis prisijungs prie mūsų įsipareigojimų, jeigu mes didžiai dalį savo ūkio leidžiame, um, taikome išimtis, leidžiame netaikyti tų reikalavimų. Tai tuomet tai tikrai prives prie tarptautinės nesėkmės. Ir tuo met jau mm, turėsime mm, būdą turėsime tokią situaciją, kuomet tikrai mm, išlaidos netitiks rezultatų. Ir tos įmonės, kurios nebus sąraše, tai tuomet jos e, turės gauti kvotas, kur jau, kurios jau bus nebe nemokamai dalinamos ir tai tikrai jau bus nebeefektyvų e, išlaidų prasme. Uh, 2007-2008 metais paimti duomenys e, atspindės natūralius efektyvumo rodiklius. Ir tada 2013-2014 metam, kai jau toms įmonėms reikės kvotų, bus įmami tie skaičiai. Tuomet susidarys tokia situacija, kuomet kompanijos, dauguma kompanijų galbūt nepadarys reikiamų investicijų ir tikrai poja dėrosi, tikrai nebus sukurta darbo vietų, jeigu nebus tų investicijų. Ir tuomet e, būtent tos įmonės nekurs darbo vietų ir tarptautinių mastų bus padariniai mes turime teisinį aktą, kuriuo paremtas šis dokumentas. Aš aišku, būčiau norėjus, norėjęs daug stipresnės direktyvos, daug griežtesnės direktyvos, kad visi turėtų mokėti už savo kvotas. Bet, na, bent vienas dalykas, o, dėl ko mes laimėjome, kad negalima bus dalinti nemokamai tų kvotų, neatsižvelgiant į kitų šalių situaciją. Ir aš manau, kad tie žmonės, kurie mm, patenkinti yra tuo kompromisu, kurio pasiekime, turi dabar sutikti su tuo mažu figos lapeliu, kuriuo dangstosi aplinkosaugininkai, ką jau jie te gavo tik tai. Tai e, iš tikrųjų dauguma buvo todėl, kad buvo stengiamas pagerinti situaciją. Ir dabar dauguma nori pasakyti, kad jie yra prieš sutarimą. Tai yra nepriimtina. Uh, Aš parašau balsuoti už rezoliuciją, nes jeigu ne, tai tuomet jūs pasisakote prieš susitarimą, už kurį mes balsavome už. Tai jeigu jūs norite juridinio argumento, tai jūs turite balsuoti už šią rezoliuciją tam, kad būtų pakoreguotas tas sąrašas pagal susitarimą, kurį sudarė visos institucijos. Ir dabar dėl Kanhains klausimo, kurioms ūkio šakoms bus taikoma ar ne, tai, na, aš nesugeba nesugebu čia dabar išskaityti iš UNESCO pranešimo, kaip iš tikrųjų ta Europos ūkis geriau užtikrina energijos efektyvumą, pavyzdžiui, muzikos pramoniai, trašų pramoniai ar, tarkim, monetų kalyboje. Tai tik tai keletas pavyzdžių. Jeigu mes palygintumėm save su kitais, tai iš tikrųjų <laughs> daug ūkio šakų turėtų iš viso išnykti ir tai būtų teisinga ir tai atitiktų susitarimą. Jeigu jūs norite laikytis susitarimo gruožio mėnesį, jūs turite dabar balsuoti už šią rezoliuciją. Ja. Wir sollten allerdings kein Blackmailing. Na, neturėtume pradėti šantažo Tai yra, tai yra, negalime teikti, kad tie, kurie pritarė sąrašam, yra geras aplinkosaugininkas, o tie, kurie yra prieš sąrašą, yra, tai yra ypač tie, kurie atkreipė dėmesį į dešimtą straipsnį, kad tas, tie yra blogi aplinkosaugininkai. Mes esame demokratiškas uh, organas, turime teisingai interpretuoti dešimtą straipsnį ir tiesiog pasižiūrėti, ar tenkinami kriterijai ar ne. Bet, aišku, čia dar išklausysime ir komisiją. Na, manau, kad baigime šias diskusijas išlėto, nes yra žmonių, kurie pasisako antras iki, dar iki žodį penkiems kalbėtėms ir po to paprašysiu pasisakyti ponios Sliningers, o po to pasisakys ir komisaras Dimas, o ponė Silinger, kuri prisidėjo prie šio sąrašo starimo, taip pat mus informuos apie įvairias aplinkybės. Žin Parlingio. Tik keli žodžiai, tikrai nemaloniai jaučiuosi tuose diskusijose, nes susidaro man toks įspūdis, kad na, 11 val. išklausysime komisaro Dymas, bet e, atrodo, kad tiesiog yra um, tik tai politinė pozicija išsakoma ir negrįžtama prie to, kas buvo. Um, teisės e, akto kūrimo procese nu- spręsta. Aš vis tik tai euro, esu europarlamentaras ir, ir išsistudijavau šį klausimą ir aš matau um, poreikį išanalizuoti uh, realiai um, tą situaciją ir ar tikrai, ar ar procedūra mums leidžia dar žengti tolyn ir, ir e, keisti tai, kas buvo anksčiau nuspręsta. Aš girdžiu čia tos makiaveliškus tokius pareiškimus, taip, dėl to, kad čia tas trilogas ką nusprendė ir aš dabar norėsiu išklausyti ir komisaro kad galėčiau susiformuoti savo poziciją ir kad tada jau po to galėčiau balsuoti dėl tos pasiūlytos rezoliucijos. Aš manau, kad reikėtų, e, labai svarbu yra, kad mūsų galvose būtų aiški situacija, aiš, aiškus vaizdas dėl to, kokių tikslų mes siekiame. Ir aš manau, kad e, ta juridinė bazė, kokią mes dabar turime, kokia yra mūsų patvirtinta, e, ir yra ta juridinė bazė, kuri turėtų um, mus mums leisti apsisaugoti nuo klimato atšilimo. Ir aš noriu paklausti, norėsiu paklausti komisaro, ar šis sąrašas, kuris man taip pat atrodo pernelyg ilgas, su, jeigu pagalvočiau apie idealų sąrašą, koks turėtų būti sudarytas, jeigu norime m, mm, užtikrinti, kad nebūtų klimato atšilimo, kad būtų galima kovoti su klimato atšilimu, ar iš tikrųjų tai yra tas sąrašas, kuris jau viskas iškaltas akmenyje ir jau nebebus galima jo pakeisti nei prieš nei po Kopenhagos. Jeigu rytoj man pasakyti, pasakys, kad dar bus galima kažką koreguoti atsižvelgiant į tikrai labai e, rimtą tokį bendrą sutarimą ir to didžiulį tokį, tokį politinę valią dirbti e, klimato kaitos klausimais, tai, tai bus kita situacija. Kitas dalykas, aš girdėjau štai kolegų tos e, prieštaravimus dėl apmokestinimo prie Europos sienų. Uh, tie kolegos tuo pat metu dar sako, kad tas sąrašas yra per ilgas ir reikia kažką bandyti padaryti, kad e, iš tikrųjų aplinkosauginė politika būtų daug griežčiau gyveninama. Aš vis tik tai manau, kad čia jų pasisakymuose yra daug prieštarų. Aš manau, kad reikia šį klausimą žiūrėti ne vien tik tai pragmatiškai, bet reikia žiūrėti ir bendro sprendimo procedūrą, patvirtintus um, sprendimus, kurie patvirtinti, tarp kitko, vat, e, šiais praeitais metais. Revelini. Presenzio Revelini. Grazie Presidente. <clears throat> È un voto importante, difficile e sono oggettivi. Ačiū pirmininkė. Labai svarbus e, balsavimas, tačiau sudėtingas ir objektyviai negaliu nuspręsti, ką turėčiau padaryti. Tikrai, jeigu palygini Europą, jos aplinkosauginę politiką, uh, sunku pasakyti, ar mes silpni ar stiprus. Pažiūrėkime mm, į savo sienas, pažiūrėkime, įmonės už ES ribų e, dirba visiškai kitaip. Ir aš manau, kad tokių dalykų Europoje mes nenorime matyti. Mes norime, kad tai, kas taikoma Europoje, būtų taikoma visame pasaulyje iš tikrųjų, bet kartais galbūt mes neaiškiai išsakome savo norus. Uh, Taigi, manau, kad turėtume aiškiai išsakyti, kokia yra mūsų pozicija, kad mes norime viso to ne tik Europoje, mes norime visoje, visame pasaulyje. Ir pavyzdžiui, kai kurios valstybės priimtos į PPO ir iš jų nepareikalauta jokių nuolaidų padaryti, taip pat ir aplinkosauginės rytyje. Mes, mums susidaro toks įspūdis, kad pagrindiniai lobby lobistai Europoje nerimauja dėl to, kaip mes balsuosime aš galvojau, kad lobistai mūsų tuos sprendimus galvoja, kad tai bus gali, situacija, kuomet jiems, jie iškel savo veiklą į kitas pasaulio šalis, kur aplinkosauginė politika netokia griežta, reikalavimai netokie griežti, kur jie mus lengviau dirbti. Uh, smulkiam, smulkus vidutinis verslas gal, galbūt čia galėtų tarti lemiamą žodį ir galbūt lemiamą neigiamą prasme. E, Italijoje, pavyzdžiui, 90 procentų įmonių yra smulkus vidutinis verslas ir jeigu jos protestuoja prieš europinę politiką, kuri jiems atrodo kaip griežta mažiesiems, bet švelni didiesiems, tai tuomet tos įmonės jaučiasi tarsi jos yra nepakankamai apgintos. Ir todėl aš balsuosiu prieš. Danke, Herr Revellini. Dann haben wir äh, Gerben Jan Gerbrandi. Ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. The, um luister ik met enige verbazing naar de. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu naujas šio komiteto narys ir mane šiek tiek stebina diskusijos. Man susidarė įspūdis, jog yra daug kolegų, kurie 2008 metais komitete ir kurie dalyvavo tuo metu diskusiją ir dabar tarsi jie pasitraukė į apkasus ir vėl kažką gina. Juk mes, ne čia, mes nekalbame apie patį sąrašą bei išimtis iš šio sąrašo. Viskas jau buvo nustatyta praeitais metais, kai buvo kalbama apie paketą, mane nustebino tvarkaraščiai susijęs su šiuo sąrašu. Žinau, kad komisija buvo paraginta per nustatytą laikotarpį sudarytą sąrašą, tačiau politinių požiūrių galima klausti, ar šis sąrašas buvo numatytas parengti tinkamu metu. Ar tinkamu metu diskustuojame apie šį sąrašą. Man kaip liberalui labai svarbus pramonės apsaugos aspektas. Pramonė turi turėti aiškumo tam, kad ji galėtų planuoti investicijas ir jai reikia apsaugos. Taigi, jeigu mes darysime sąrašą, kurį tarkim, jeigu Kopenhagai būtų susitarta po mėnesio reikėtų peržiūrėti, tai man kyla klausimas tuomet, kiek mes tokiu būdu aptars, apsaugosime pramonę. Kiek pramonės atstovų priims sprendimus remiantis šio sąrašu, jeigu jie žinos, kad šis sąrašas po mėnesio bus peržiūrėtas. Taigi man kyla e, klausimas dėl laikotarpiu, dėl tvarkaraščių, aš suprantu, kad buvo nustatyta, kad sąrašas būtų parengtas dabar, bet aš manau, kad tikslingiau būtų jį aptarti po Kopenhagos e, konferencijos pirmininkas. Na, laikotarpiai buvo nustatyti teisės akte, taigi tai visiškai nepriklauso nuo mūsų norų ir pageidavimų. Galiausiai parlamentas savo laiku pritarė šiems laikotarpiai. Labai ačiū, ponė pirmininkė ponios ir ponai, klausiausi šios diskusijos ir man vis susidaro įspūdis, kad girdžiu kažkokius nerealius dalykus. Nejaugi europietiškos įmonės mums tampa problema. Kartais mes net nebesuprantame, kad tos įmonės kuria darbo vietas ir ekonomikos augimą. O mes apie Europos įmonės čia kalbam tarsi e, jos e, e, reikalauja kažko nemokamai. Europiečiams teks apmokėti šį, šią sąskaitą, ne kinams. Ir jeigu mes norim išbristi iš ekonomikos krizės, tai turim galvoti, kaip toms verslo įmonėms padėti. Tolesnė šio klausimo sprendimo atidėliojimas neturi jokios prasmės. Turim sudaryti galimybių įmonėms investuoti. Turime skirti įmonėms dviejus metus pasirenkti e, augimui. Negalima nuolat diskutuoti apie tai, ar vienas ar kitas sektorius gali būti įtrauktas į sąrašas, ar išbrauktas. yra labai daug sektorių, kurie nesusidaros su keliamais naujų technologijų reikalavimus, nes tiesiog tų naujų technologijų dar nėra. Negalime sukurti nereikalingos naštos tokioms įmonėms, reikalaudami jų begalinių mm, nesibaigiančių e, įsipareigojimų. E, Sakome, kad sąrašą kitais metais vėl aptarinėsim ir vėl ir vėl. Tai bus ėjimas atgal, o ne į priekį. Nemanau, kad reiktų dar tęsti tą diskusiją. Ar sąrašas geras ar blogas, jis turėtų būti įvertintas iš naujo. Nereikia bijoti priimti sprendimą. Ja, bevor ich Frau Slingberg. Prieš teikdama žodį poniai Lindberg, dar pirmas žodis ponai Vasilė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai komentaras ponui Zeiberiui ir kitiems, kurie sakė, kad e, jeigu priimsime šį sąrašą, tik 10 procentų visų įmonių gaus e, nemokamus leidimus e, emisijoms. 10 procentų gauna 100 procentinės nemokamus leidimus. Tai yra labiausiai energiją taupančios įmonės visos kitos to paties sektoriaus e, įmonės gaus 100 procentų pagal tuos pačius kriterijus. Vadinasi, 77 procentai visų tų sektorių išlakų, emisijų, gamybos sektorių išlakų e, bus e, reglamentuojama pagal emisijų priekybos sistemą. Taigi labai didelė dalis. Antras momentas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su tuo, kad daugelis mūsų dalyvavome dėrybose, kuriuose buvo kalbama apie e, vieno žodelio įrašymą shell ar may. Ar turėtume daryti tai, ar galėtume tai daryti. Kaip žinote, teisinėme tekste tas žodis turi labai daug reikšmės. Šiame tekste vartojamas angliškas žodis shell, tai yra turi būti atsižvelgta trečiųjų šalių veiksmai turi būti įvertinti, jiems turi būti skiriamas dėmesys. Tai nėra komisijos politinis vertinimas, ar reikia tą daryti ar ne, bet tai nėra daroma. Trečiųjų šalių veiksmai, kurie e, turi būti įvertinami, yra susiję ne tik su trečiųjų šalių tvirtais teisiškai privalomais įsipareigojimais, bet ir su tų šalių pramoninių sektorių energetiniu efektyvumu. Trečiųjų šalių požiūrių nei į vieną aspektą nėra atsižvelgiama skaičiuojant uh, E, anglės dvideginio nutekėjimus, kurių pagrindų yra parengtas šis sąrašas. Ačiū. Uh, Dėkoju, ponė Klimberg. Taigi daug klausimų jums. Pirmiausia, buvo išsakytas priekaištamas, kad nebuvo tenkinami dešimtame straipsnė nustatyti kriterijai. Uh, Tai yra lyginimas su tre, pakanka, panašiais sektoriais ar gamyklomis trečiosiuose šalise. Tai yra šis kriterijus nebuvo tenkinamas. Antras klausimas, kodėl šis sąrašas toks ilgas, ar tai buvo politinis sprendimas? Na ir e, buvo konkrečiai nurodyti, kodėl vyno pramonė įtraukta į šį sąrašą. Taip pat buvo iškeltas klausimas, į kurį vėliau turės atsakyti ir komisaras Dimas. Tai yra, kada bus sudarytas naujas sąrašas po Kopenhagos konferencijos ir kaip parlamentas bus įtraukiamas į šį procesą, kai bus sudarytas naujas sąrašas. Na ir taip pat e, buvo klausima, ar tas naujas sąrašas bus. E, sudaromas taip, kad bus įtraukiamas naujas pramonės šakos, bus ištraukiamas kitas pramonės šakos. Taigi, kokiu pagrindu buvo sudarytas šis sąrašas ir uh, ką ketinate daryti po Kopenhagos konferencijos. Much, Mr. Chairman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau šiek tiek paaiškinti, e, kaip mes vertiname padėtį prieš suteikiant žodį komisijos nariui. Mano nuomonė, pirmiausia, yra svarbu pasakyti, kad šis sprendimo projektas yra orientuotas į 20 procentų vieną šalį sumažinimo scenarijų, tuo tarpu, kai kitos šalis neįsipareigoja mažinti išlakų. Kai buvo pasakyta, čia yra aiškiai numatyta e, sąrašo peržiūra po to, kai bus priimtas sprendimas Kopenhagoje. Apie tai yra pasakyta e, B straipsnio pirmojoje dalyje ir po 2010 metų sausio, e, atsiprašau, birželio komisija turės pateikti savo kitą nuomonę. Taryba patvirtino, kad sąrašas turės būti peržiūrėtas priklausomai nuo Kopenhagos klimato kaitos dėrybų ir taip pat buvo priminta, kad uh, E, turinys pasikeitimų turės būti priimtas bendro sprendimų prieimimo tvarka. Tai yra parlamentas kartu su taryba. Aš norėčiau akcentuoti, kad sprendimo projektas yra teisiškai e, teisingas ir e, yra paaiškinama, kodėl komisija visame šiame darbe vadovavosi direktyvos nuostatomis ir kriterijais, kurie yra nustatyti praeitais metais primtoje direktyvoje. Be to, komisija laikėsi terminų, dėl kurių buvo sutarta praėjusiais metais. Tai nebuvo komisijos pasiūlymas, komisija nemanė taip pat, kad tai yra teisingas darbo metodas, mes visuomet sakėme, kad sąrašas turėtų būti priimtas tik po Kopenhagos, bet parlamentas ir taryba prieimė tokį sprendimą ir mes ištikimai tam sprendimui e, paklūstame. Dėl trečiųjų šalių veiksmų analizės ir kriterijų. Uh, A straipsnio 18 dalyje sakoma, kad 30 e, straipsnio dalyje numatytas sąrašas ir jo pakeitimas turės būti padarytas e, tais atvejais, kai bus pateikti atitinkami duomenys. Reikia atsižvelgti dar į du elementus. E, bus įvertinta, kiek trečiosios šalis prisideda prie pasaulinės priekybos mastų, gamybos mastų ir kada iškyla e, anglės dvineginio nutekėjimo rizika. Turime įvertinti, kurios šalis yra pasiryžusios sumažinti CO2 nuotekų mastą ir atsižvelgti į tai, kaip e, CO2 mažai išmetančios gamyklos yra iš, išdėstytos, kurios yra pastatytos. Taigi į tuos tris elementus mes turėsime atsižvelgti ir trečiasią šalis lyginsime su bendrijomis. Į tuos elementus Europos komisija atsižvelgia ir sprendimo projekto 22 konstatuoja dalyje yra sakoma, kad šiuo metu tik Norvegija, Islandija ir Šveicarija yra tvirtai įsipareigojusios sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą atitinkamuose sektoriuose tos šalis, net ir visos trys kartu, nepris, ne, nesudaro esminės pasaulinės gamybos dalies, jų gamyba nėra didelė. Dėl CO2 iš efektyvumo yra sakoma, kad atitinkamų duomenų nėra reikalingam įvertinimui, nes statistiniai apibrėžimai yra labai skirtingi ir nepakanka pasaulinio masto duomenų e, atskiriams sektoriams svertą. Kadangi tik Norvegija, Šveicarija ir Islandija yra įsipareigojusios tvirtai sumažinti e, šiltnamio efektą sukenčių dujų išmetimą ir jos nesudaro esminės dalies pasaulinėje priekyboje, nėra atitinkamai teisinio reikalavimo sumažinti CO2 e, ar pakeisti CO2 efektyvumo reikalavimus. Nepamirškime, kad šie elementai yra pagristi studija, kurią mes atlikome dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažesnio išmetimo pasaulinio mastu. Tačiau komisijos nuomonė surinkti duomenys yra nepakankamai pagrysti, kad galėtume pakeisti šį sąrašą. Be to, e, tų, tie duomenys nėra tiek patikimi, kad į juos būtų galima primant sprendimus atsižvelgti. Visus tus duomenis galite rasti mūsų interneto svetainėje. Norėčiau pabrėžti, ką mes pastebėjome. Aplinkosaugos komiteto rezoliucijos projekte E, kuris e, yra rengiamas prieš Kopenhagos konferenciją, yra pasakyta, kad ES yra vienintelė, vienintelis regioninis darinys pasaulyje, kuris siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ženkliai. Apie tai yra kalbama H konstatuojamoje dalyje. Komisija tam aplinkosaugos komiteto teiginiui pritarė ir prašys trečiųjų šalių, kad ir jos įsipareigotų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą jau Kopenhagoje. Kaip žinia, e, šis dokumentas, kuriame yra kalbama apie CO2 išmetimą, yra tarsi pirmtakas tam, kas bus priimta po Kopenhagos. Bet kaip buvo pasakyta, sąrašas bus peržiūrėtas po Kopenhagos susitikimo. Apie tai e, nusprendė parlamentas ir taryba ir kad ir ką jūs galvotumėt, komisija vadovavosi tik parlamentų ir tarybos sprendimu. Šie sprendimai, tikimės, galės būti formaliai patvirtinti šių metų pabaigoje. Labai daug kas buvo pasakyta apie tai, kad e, aukcionai yra e, populiariausias emisijų leidimų paskirstimo metodas. E, Turiu pasakyti, kad peržiūrėtoje ETS direktyvoje e, aukcionai išlieka svarbiausia priemonė dalinti leidimus, tačiau išlieka tas šimtaprocentinis emisijų kvotų suteikimo variantas, tokia galimybė, jeigu yra tenkinami tam tikri efektyvumo kriterijai. Bet kaip aš jau sakiau, net nekyla klausimas dėl to, kad komisijos sąraše įtrautiems sektoriams būtų pritaikytos kokios nors išlygos. Tik tos gamyklos, kurios neviršyje numatytų kriterijų, tai yra 10 procentų efektyviausių gamyklų galės gauti 100 procentų leidimus nemokamai. Kadangi mes kol kas nežinome, kokie bus nustatyti ribiniai kriterijai, kol kas negalime suskaičiuoti, kiek gamyklų gaus e, tas nemokamus leidimus. 77 procentai todėl nėra teisingas skaičius. Tai yra bendras pramonės emisijų skaičiaus, bendras pramonės emisijų skaičiaus dalis. E, šimtų procentų leidimus nemokamai gaus tik tos gamyklos, kurios nepažeis tam tikro procento efektyvumo ribos. Direktyvoje yra nustatyti labai aiškus kriterijai. Todėl reikėtų įvertinti, reikėtų atsižvelgti į tai, kad e, kūro deginimo e, E, įrenginiai nepažeistų tam tikrų emisijų reikalavimų. Vyno sektoriuje ir kitose sektoriuose, kurie yra rašyti šiame sąraše, tokie e, de, vidin, vidaus degimo įrenginiai egzistuoja, todėl jie ir įrašyti į šį sąrašą. Reikia nepamiršti, kad mes šiuo atveju tik taikome kriterijus. Pažvelkime dar kartą į vyno sektorių. Jo duomenys rodo, kad vyno sektorius netgi 30 procentų savo produkcijos parduoda užsienyje. Tai yra kriterijus, kuris yra nustatytas, komisija yra atlikusi analizę ir pagal tai, dėl to, kad šis kriterijus tenkinamas, vyno sektorius yra įtraukiamas į sąrašą. Vėlgi grįžtame prie vidaus dėgymo, tai yra energijos gamyba. Čia nebebus suteikiama nemokamų leidimų elektros gamybai, direktyvoje labai aiškiai tai pasakyta. Ir dėl vieno kompromiso buvo aiškiai susitarta pernai, gali būti e, nemokami leidimai suteikiami šiluminėms elektrinėms ar šiluminėms jėgainėms. Jeigu tie vidaus degimo varikliai yra skiriami šilumai gaminti, tai e, gali būti suteikiami nemokami leidimai. E, Techniniu požiūriu šis procesas yra labai sudėtingas, bet tie 77 procentai e, nebus taikomi šiuo atveju ir mes turim suprasti, kad visi sąrašė surašyti sektoriai ne, ne, nebus išbraukti iš aukciono galimybės. Ja. Fin... Dėkoju, ponė Singbek, už šiuos išsamius paaiškinimus, kaip jau minėjau. Dėl šios rezoliucijos balsuosime po to, kai išklausysime komisarą Rodimas. Na ir kągi, dabar siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra aštuntojo punkto. Linda McKevin dėl darbo tvarkos taisyklių. Aš norėčiau, kad e, to, kai pasisakė, komis, pasakys komisaras sprendimas. Norėtųsi penkių minučių tam, kad galėtume įvertinti tai, ką jis pasakė, suvokti ir jau tik tuomet balsuoti dėl dioksido nutekėjimo. Na, aš suprantu, nes bet bus sudėtinga, jeigu mes nutrauksime posėdį po 12.15 Tai ką, kur tie mūsų kolegos turės dėtis iki pusės dvylikos, bet aišku, komitetas gali laisvai nuspręsti, ar būtų pastabų dėl šio pasiūlymo. Kris Deivis. Aš sutinku su Linda McKevin. Na, praeitą vakar įvyko frakcijų diskusijos, nuomonės skiriasi ir mes norime visi išklausyti komisaro Dimas Ir manau, kad tai, ką jis pasakys ir nulems mūsų sprendimą balsavimo metu. Taigi mes turime turėti galimybę viską apvarsyti. Na, ponė pirmininkė, mes tiesiog nesiūlau, kad mes išeisime iš posėdžių salės, mes galbūt tiesiog pasiskirstysime po salę, aptarsime, ką girdėjome. Manau, kad išklausime jau visų argumentų. Nemanau, kad komisaras Dimas pasakys kažką naujo, taigi aš nematau tokių priežasčių, kodėl turėtume daryti pertraukėlę prieš balsavimą. Pirmininkas, na kągi, po 12.15 padarysime 10-15 minučių pertraukėlę, juk balsavimo bals, metu balsuosime tik tais taip ar ne, taigi manau, kad pavyks subalsuoti iki pusės pirmos ir svarbiausia, kad visi liktume salėje, neišsibarstytume. Taigi, manau, kad jeigu diskusijas baigsime po 12.15, tai galima padaryti e, pertraukėlę. Aštuntasis darbo tvarkės punktas, ponios Rosbach pranešimas apie konvenciją dėl Šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos priedai susijęs su anglės dioksidas rūdų sąjungų geologinėse formacijose. Na, paprašysiu pranešės nurodyti, kokias siūlomus pakeitimus jį rekomenduoja palaikyti. Prašau. Gerbės kolega Arsenis pateikė puikų pakeitimą dėl situacijos išsiaiškinimo. Aš visiškai palaikau jo siūlomą poziciją. Per praeisį posėdį šį klausimą aptarėme su mokslininkais ir jie teigia, kad siūlomas sprendimas yra geras. Tai yra, būtų gerai, jeigu dioks, anglies dioksidas e, bus saugiai saugomas geologinėse formacijose, tačiau uh, um, mokslininkų teigimų reikės penkių energetikos vienetų tam, kad dioksidas būtų saugiai saugomas. Tai reiškia, jog anglės dioksidas pirmiausia būtų turėtų suskystintas, o tik po to jis jau galės būti e, saugimas. Taigi mokslininkai iškelia klausimą, ar negalima būtų ieškoti kito sprendimo ir jam panaudoti numatytas lėšas. Kaip ten bebūtų, mums dabar reikia, mes dabar kol kas nebalsuojame, aš tiesiog bandau pakomentuoti kolegos pakeitimą ir aš manau, kad ilgainiui reikia geresnės sprendimo, negu kad čia siūloma. Dėkoju e, poniai Raspach, o dabar Kris Deivis mūsų pranešės dėl CCS, e, tai yra anglies dioksido surinkimo ir saugimo direktyvos. Ačiū pirmininkė, čia norėčiau propaguoti tą semin, pa, pa, paraginti teiti jūs į seminarą, kurį organizuoju per pietus dėl um, anglės CO2 sugavimo ir saugojimo geologinėse formacijose. E, ten bus ir aplinkos ir transporto generalinio direktorato atstovai, labai kviečiu jūs. Aš prisimenu visą tą. Ta Mm, skepsisizmą, kai tik tai išgirdome tą idėją, kad reikėtų CO2 sugauti iš um, jėgainių ir po to suleisti, supumpuoti į geologinės formacijas po žemę. Um, prieš trejus metus susitikau su um, Kinijos ekspertu um, ir iš tikrųjų jisai labai propagavo tą mintį. Net jeigu labai išauktų atsinaujančio energijos šaltinių panaudojimas per artimiausius 20-30 metų. Tai tik tai patenkintų energijos suvartojimo išaugimą, o iškastinis kūras vis tiek dar bus labai plačiai naudojamas artimiausius kelis dešimtmečius. Taigi mes turėsime kažkaip tai sušvelninti CO2 išlakų poveikį. Ir geologinėse formacijose saug išsaugotina CO2 yra vienas iš tų siūlymų prieš, prieš kurį laiką jau komitete svarstomas ir dauguma narių pasisakė arba priešiškai prieš CO2 sugavimą ir saugomą geologinėse formacijose arba buvo skeptiškai nusiteikę. Po šešių mėnesių mes balsavome dėl direktyvos ir po to, kai buvo kalbojama apie priekybos taršos leidimais e, e, e, sistemos, buvo pristatomi demonstraciniai projektai, panaudojant galbūt tai perteklinės lėšas iš leidimų tų surinktas, kad būtų galima kažkaip taip tuos projektus plėtoti. Buvo patvirtinti tie sprendimai praeitais metais ir čia iš tikrųjų tarsi rekordas yra, buvo iš pradžių pažvelgtas didžiuliu skepticizmu į šį klausimą. Po to pripažinta, kad tai tarsi vienas iš svarbiausių būdų kovoti su klimato kaita. Prieš kelias savaitės vėl vyko diskusijos ir, ir štai matau, kad naujos kadencijos parlamente ir šiame komitete lygiai taip pat mm, panašiai tiek pat yra susirūpinimo, ar šios technologijos yra patikimos, ar galima laidoti CO2 e, taip pat panašiai kaip radioaktyvės atliekas. Argumentai buvo panašus ir taip toliau. Aš manau, kad dauguma iš mūsų, kad dalyvavote tose diskusijose, kontekste pripažįstame, kad kad ir kaip brangiai tai kainuotų, tol, kol mes toliau naudosime iškastinį kūrą, mums reikės tas technologijas plėtoti. Ir labai svarbu, kad ES nebūtų kažkur atsilikusi, o imtųsi iniciatyvos, būtų prieš akiją. Taigi aš dar kartą raginu narius dalyvauti per pietus rengiamame seminare, kad galėtumėm plačiau susipažinti su šio klausimu. Auf äh, die Frage, wie man seine Mittagspause verbringen kann įdomus pasiūlymas, kaip praleisti pietų pertrauką. Delegacijos į Vašingtoną nariai pasakojo, kad praeitą penktadienį uh, buvo, e, pradėjo darbą viena iš vienas iš didžiausių projektų, um, kuris dirba su CO2 sugavimu ir saugojimu toje srityje. Tai yra JAV Kinijos didžiulis projektas. Tai yra labai svarbus klausimas iš tikrųjų. Gal pabandykime dabar tiesa, ar mūsų balsavimo aparatai veikia. Uh, Klausimas būtų toks, ar per kalėdas niks? Čia bus tik tai pabandymas, ar mūsų e, balsavimo aparatūra veikia. Prašom, balsuokite, ar sniks, ar ne per kalėdas. Ar visi balsavote? Fünf könnten noch abstimmen haben die ihre Karten nicht dabei. Wir haben 55 Anwesende. 55 nariai bals, e, dalyvauja posėdėje. Visi balsavote. Tuomet baigiame balsavimą. Ar sniks per kalėdės? Taip, kalėdos bus baltos. Didžioji dauguma pasisako už tai. Taigi, e, labai džiugu, kad mūsų balsavimo aparatūra veikia. Tuomet galime jau iš tikrųjų balsuoti dėl ponios Rosbach pranešimo. Pirmas pakeitimas pranešėjos. Ar jūs norite pakomentuoti? Dėl darbo tvarkos, prašom. Mikro. Il dibattito era ancora aperto, volevo ancora intervenire. Aš galvojame, kad mes vis dar diskutuojame šio klausimu ir aš norėjau paprašyti žodžio, dalyvauti diskusijose. Dann gebe ich noch das Wort, ja, bitte. Grazie. Gerai, prašom jums žodis tuomet. Ačiū pirmininkė. Aš tik norėjau pabrėžti keletą dalykų. Gyvybė šioje planetoje iš tikrųjų pradėjo vystytis jūrose, panaudodama natūraliai esančias dujas. Ir Italijoje tikrai labai plačiai kalbama apie riziką susijusią su um, CO2 sugavimu ir saugomu geologinėse formacijose. Italijoje yra labai daug dar veikiančių vulkanų, ugnikalnių. Vienas iš jų yra ypatingai ypatingai pavojingas ir nėra aišku, kaip visa tai, kaip tos naujosios technologijos veiks, kokie, kokie gali būti um, anglės uh, dvideginio saugojimo požeme sąveika su ugnikalnių veikla. Ir uh, todėl labai svarbu būtent tai išanalizuoti prieš pradant įgyveninti uh, šias technologijas, uh, prieš pradant įrenginėti didžiulės didžiulius objektus, kuriuose būtų saugoma daug CO2. Visų pirma, reikia išanalizuoti, ar tai yra saugu. Um, iki pastaro laikotarpio um, visa e, energetinė revoliucija buvo siejama su anglės sugavimo ir saugojimo žemė mm, technologijų plėtojimu, bet šios naujos technologijos vis dar nepažįstamos mūsų žmonėm. Aš manau, kad iš tikrųjų yra labai išbalansuojama ta situacija, per mažai yra informacijos palyginti su tuo, kas, kiek mes žinome apie atsinaujančios energijos šaltinius. Pavyzdžiui, jeigu švari 2 MW jėgainė yra pakeičiama e, kitokios rušies jėgainė, tai gali užimti labai daug vietos ir panašiai. Tena labai pabrėžė uh, tai, kad reikia plėtoti naujas energijos gavimo formas, taip pat akcentavo ir CO2 gavimo ir saugojimo technologijų svarbą, kur tos technologijos galėtų būti taikomos ne vien tik tai e, elektros, e, ne vien tik elektrinės, taip pat, pavyzdžiui, ir cemento gamykloms, nu, įvairiausiom kitokioms pramonės įmonėms. Todėl labai svarbu, kad mūsų vyriausybės Europoje gautų pakankamai išteklių, e, galėtų užtikrinti, kad būtų pakankamai išteklių, kad būtų galima plėtoti šias technologijas plačiu mastu. Neapštimu. Pone Tatarelė, atsiprašau, kad peršaukiu Jūs, bet dabar nevyksta diskusijos, mes e, rengėmės balsuoti. Aš galvau, kad jūs norėjote dėl darbo tvarkos kažką tai pasakyti, nes diskusijas mes jau baigėme, apibendrinome ir dabar mes jau balsuojame. Pone Rosbach, jūs norite dar kažką pasakyti. Dėl balsavimo, prašom, tik tai dėl balsavimo, o ne dėl kažkokių prieštaringų dalykų susijusių su šiuo klausimu. Altså ikke vi lægger det ned i stenformationerne under havbunden. Det er kun lige for at klarlægge det, ikke det mis ką panas Tatarela norėjo pasakyti dėl dėl gyvybės jūros. Taip reikia pasakyti, kad saugyklos bus jūros dugne. Galime balsuoti gal? Vis. Pirmas pakeitimas, ponios Rosbach pakeitimas. Elektroniniu būdu prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 50 už, taigi patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Arsenis, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 49 už, 4 prieš, priimta. Antras pakeitimas Rosbach. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 47 už, 4 prieš 1 sulaikė priimta. Trečias pakeitimas ponės Rosbach. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 47 už, 5 prieš vieną susilaikė priimta. Dabar dėl viso pranešimo prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 48 už, vienas prieš. Trys susilaikė. Sveikiname ponę Rosbach. Šis pranešimas patvirtintas. Dabar kitas darbo atverkės punktas, tai yra devintas punktas žodinis klausimas tai tarybai dėl aplinkos be tabako dūmų. Gruodžio pirmą dieną taryba ketina pasiūlyti patvirtinti išvadas O parlamentas šiame procese dalyvaus tik taip pateikdamas šį žodinį klausimą. E, lapkričio antroje plenarinėje sesijoje bus kalbama apie šį klausimą. Pone Edita Strela. Ačiū pirmininkė. Aš esu šios e, nuomonės rengėja ir aš matau, kad šis klausimas tarybai yra gerai parengtas ir jis leis sukurti aplinką be tabako. Iš esmės, e, sakoma, kad viskas jau yra parengta ir belaukiama tik parlamento nuomonės. E, parlamentas gavo rekomendaciją vasarą, tai yra po rinkimų. Tuo metu pradėjo dirbti nauji parlamento nariai. Ir tada buvo sukurtas šis e, aplinkosaugos komitetas. Bet kai kurie parlamentarai pradėjo dirbti tik rugsėjo mėnesį. Taigi beveik mėnesį e, parlamentas negalėjo dirbti. Todėl mes negalėjome padaryti daugiau negu dabar. O šis mm, nu, ši nuomonė, šis dokumentas reikalauja diskusijų, reikalauja šešėlinių pranešėjų nuomonių, balsavimo, reikia laiko, kad dokumentas galėtų būti išverstas. Tik tada mes galėsime jį aptarti plenarinių posėdžių salėje, jeigu norime, kad plenarinių posėdžių salėje dėl jo būtų balsuojama. Todėl mes supratome, kad yra neįmanoma laikytis tų terminų, kuriuos nustatė taryba manau, kad yra nepriimtina tai, kad taryba negerbė parlamento nuomonės. Aš suprantu e, Švedijos pirmininkančios tarybai norą užbaigti e, šį darbą, tačiau jie turi suprasti, kad mūsų situacija yra sudėtinga, o šis klausimas, kaip žinia, labai svarbus. Todėl būtų pageidautina, kad visos institucijos išreikštų savo nuomonę. Todėl aš norėčiau paprašyti kolegų, kad jie patvirtintų, pritartų šiam klausimui ir kad taryba galėtų paaiškinti, kodėl jie nori dirbti be parlamento nuomonės, negavę parlamento nuomonės. Ačiū. Salia. Ačiū, ponė Strela. Matome, kad nespėjame ir komitete šio dokumento aptarti, klausimo žodžių tiksliau aptarti negal, nespėjome. Ar kas turėtų kokiu komentaru, ar kas nors norėtų išsakyti savo nuomonės, ar galime balsuoti? Pradedame balsuoti. Elektroniškai balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Jeigu visi balsavote, 45 už, vienas prieš, du susilaikė. Taigi, šis pasiūlymas priimtas. O dabar liko kelios minutės iki komisijos nario atėjimo, taigi padarysim trumpą pertraukėlę. 11 val. ateis komisijos narys. The ship, the ship was the same, cruise or another one? No, no. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Gerbiami kolegos, tęskime mūsų posėdį. Na ir dabar norėčiau pasveikinti iš Niderlandų parlamento antrųjų rūbų ponelis Bent Špys. Ji dalyvau šiandien mūsų darbe. Visuomet labai malonu, kai nacionalinių parlamentų kolegos dalyvauna pas mus posėdžiuose. Na, nu, taip pat Labai malonu mūsų komiteto posėdėje pasveikinti pono komisarą Dimos. Pone Dimos, dar liko 33 dienos iki pasaulio klimato kaitos konferencijos Kopenhagoje. Na ir iš komiteto narių gausos galite spręsti apie lūkesčius ir apie viltis dėl to, ko pavyks pasiekti po Kyoto protokolo. Taigi galbūt galėtumėte mus informuoti, aišku, apie ES pasirinkimą šiai konferencijai, o taip pat ir apie tai, kaip rengėsi partneriai, pavyzdžiui, JAV ir augančios ekonomikos šaliai. Negaišinsiu laiko. Rytoj Tai yra šiandien iš ryto įvyko labai įdomios diskusijos dėl anglies dioksido nutekėjimo, nuomonės labai skiriasi komitete ir e, balsavome dėl šio klausimo, atidėjome po diskusijų su jumis. Taigi, jūs galėsite išsakyti savo nuomonę dėl procedūrų po Kopenhagos. Tai yra kaip komisija ketina elgtis dėl 10b straipsnio, kaip jūs ketinate peržiūrėti sąrašą ir kaip ketinate į šį darbą, tai yra peržiūros procesą, įtraukti parlamentą. Tai šios dvi temos yra susijusios, taigi dabar suteiksiu žodį jums, prašau. Κύριοι, ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už galimybę pasikeisti su jumis nuomonėmis apie tai, kaip ES rengėsi jungtinių tautų konferencijai Kopenhagoje skirtai klimato kaitai. Ši konferencija vyks nuo gruodžio 7 dienos. Tiek komisija, tiek ir Europos parlamentas vaidino labai svarbu vaidmenį rengiant ambicingą ES politiką skirtą klimato kaitai. ES pasauliniu lygiu prisime lyderio vaidmenį kartu su kitomis e, išsivyščiusiamis bei augančios ekonomikos šalimis. Mūsų darbai pasitvirtino ir tikimės, kad Kopenhagoje matysime vaisius. Labai malonu, kad ir kom parlamentas ketina siūsti skaitlinga delegacija į Kopenhagą. Norėčiau atkreipti dėmesį tas problemas, kurias reikėtų spręsti tam, kad galėtume pasiekti susitarimo Kopenhagoje. Yra trys problemos. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad išsivyščiusios šalis prisimtų privalomus įsipareigojimus mažinti emisijas kas leistų sustabdyti temperatūros augimą dviem laipsniais. Antra problema yra, kaip galima būtų užtikrinti, jog besivystančios šalis, ypač didžiosios <clears throat> besivystančios šalis, galėtų mažinti savo uh, emisijų augimą tam, kad galima būtų laikytis klimato tikslus. Na ir trečias klausimas, kaip galima būtų užtikrinti finansavimą, kas leistų paremti besivystančias šalis siekiant jų tikslų, įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos, kuri jau vyksta taip pat prisitaikymą prie klimato kaitos pasiekmių. Taip pat reikėtų užtikrinti ir tokių priemonių finansavimą, kurios leistų mažinti besivystančių šalių CO2 emicijas. Taigi jungtinių tautų klimato konferencija Kopenhagoje bus labai svarbus žingsnis tarptautinėje klimato politikoje. ES turi duoti gerą pavyzdį Bet kuriu atveju tai turime tai padaryti. Tačiau Kopenhagos konferencija e, te gali būti tik atspirties e, taškas platesnio masto klimato diskusijų raundui. Ir norėtųsi, kad visas pasaulis prisimtų įsipareigojimą mažinti CO2, kas leistų sukurti ekonomiką ir ūkį. E, <clears throat> kurio, kuriame būtų mažai emisijų. Na, mes jau prisėmė savo įsipareigojimus, na, o dabar besivystančios ekonomikos šalis turėtų prisimti įsipareigojimus mažinti savo išmetimus. Mes norime iki 2020 metų sumažinti išmetimus iki 30 procentų, aišku, su sąlyga, kad ir kiti partneriai pasaulyje prisimtų įsipareigojimus. Na ir aišku, norėtųsi, kad būtų nustatyti suderinti kriterijai CO2 mažinimui. Pirmiausia, reikėtų paieškoti galimybių finansuoti. Ir čia reikėtų atsižvelgti į gyventojų pajamas, kiek, nacionalinės pajamas kiekvienam gyventojui. Antra, reikėtų pagalvoti, kaip pavienės šalis galėtų mažinti savo CO2 išmetimą. Taip pat reikėtų atsižvelgti jau įdedamas pastangas ir veiksmus, kurie yra įvykdyti siekiant sumažinti CO2 išmetimą. Reikėtų pasižiūrėti, kas jau buvo nuveikta per pastaruosius metus nuo 1920 metų. Ketvirtas dalykas. Reikėtų pagalvoti, kaip paskatinti šalių gyventojus prisidėti prie klimato kaitos įgyvendinimo. Kriterijai buvo parengti atsižvelgiant į išsivyščiusias šalis ir jų įsipareigomus. Ir jeigu bus pasiektas sutarimas, tai reikš, jog ES turės sumažinti CO2 išmetimą 30 procentų. ES davė postami svarbioms tarptautiniams dėryboms, kurios jau duoda vaisių po ES ir kitos pramoninės valstybės sutiko prisimti privalomus įsipareigojimus ir dalinai jau padidino savo uh, įsipareigojimą mažinti CO2 išmetimą. Čia ypač paminėčiau Japoniją ir Australiją. Na, tačiau kitos pramonės e, valstybės narės dar neprisėmė platesnio masto įsipareigojimo. Ukraina, Kanada, Rusija ir JAV kol kas neprisėmė pakankamai ambicingų įsipareigojimų ir mūsų partneriams iš pramoninių valstybių atžvilgių visuomet pabrėžiame, jog mes privalome prisimti įsipareigomis, mes negalime tikėtis, kad augančios ekonomikos šalis mm, prisims įsipareigojimus ženkliai mažinti CO2 išmetimą. Ir pramoninių valstybių pastangos pavieniui nebus pakankamos, e, nes e, pasaulyje nuolat didėja išmetimai. Todėl ir augančios ekonomikos šalis turi prisimti esminį vaidmenį. Na, šiuo metu mes negalime iš jų reikalauti, jog šios šalis dabar jau rimtai sumažintų savo CO2 išmetimą, bet bent jau turėtume jas raginti lėtinti CO2 išmetimo augimą. Ir jeigu ir toliau viskas tęsis taip kaip likščiau, tai nepavyks sieksime to siekiamo tikslo, tai yra emisijų mažinimo 30 procentų iki 20 metų, tam, kad temperatūros augimas iki 20 metų būtų apribotas 2 procentais. Kitaip, iki 20 metų emisijos auktų dideliais mastais ir tai reikštų, kad iki 2050 metų emisijas turėtume mažinti 50 procentų. Ir siekiant visų šių tikslų svarbus e, vis, augančios ekonomikos šalių indėlis. Konferencijoje Bali buvo sutarta, jog reikia imtis nacionalinių priemonių ir svarbu, kad pramoninės šalis suteiktų techninę ir finansavimo, finansavimo pagalbą augančios ekonomikos šali, šalims. Na, kita vertus, šios šalis turėtų parengti atitinkamus kovos su klimato kaita tikslus kartu nurodant įsipareigojimus mažinti CO2 išmetimą svarbose pramonės šakose. Ir šiuose klimato kaitos e, tikslų planuose turėtų būti nurodytos labai konkrečios priemonės, be kita ko ir tos priemonės, kurios bus finansuojamos iš nacionalinių biudžetų ir manau, kad visų šių priemonių dėka būtų daroma įmana pasauliniai CO2 rinkai. Čia, aišku, galima būtų pagalvoti ir e, valstybinį, pramoninių valstybių finansavimą ir paramą. Taip pat reikėtų sukurti koordinavimą mechanizmą kuris leistų įvertinti finansavimo poreikius bei nustatyti kriterijus, kurie leistų atrinkti pavienės finansuotinas priemonės. Na, tai ypač gerai leistų, tai leistų mažinti CO2 išmetimo augimą besivystančios šalise. Klimato kaitos politiką galima bus įgyvendinti sėkmingai tik tais tuomet, jeigu įveiksime finansavimo sunkumus. Ir tai aiškiai išdėstė komisijos komunikate dėl klimato kaitos bei klimato e, šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimą. E, vadovų taryboje buvo kalbama apie atitinkamą ES finansinį indėlį ir taryba pritarė komisijos vertimui, kad kasmet maždaug reikės po 100 milijardų eurų nuo 2020 metų tam, kad galima būtų toliau finansuoti kovos su klimato kaita priemonės besivystančiose šalise. Taigi nacionalinės priemonės reikėtų sieti su priekybos CO2 priemonėmis, o taip pat visą tai sieti ir su tarptautiniu finansavimu. Finansavimas e, tarptautiniu lygiu yra būtinas. Ir greičiausiai nuo 2020 metų reikės skirti 250 milijardų eurų finansavimą. Uh, Ir aišku, čia reikia atsižvelgti ir į tą indėlį, kurį gali įnešti augančios ekonomikos šalis. Reik, tai reikštų, kad ES kasmet reikėtų mokėti po 2 milijardus eurų. Na, štai tiek iš mano pusės, aišku, mielai atsakysiu jūsų klausimus ir komisija ketina parengti pasiūlymą dėl vieningo uh, ES finansavimo indėlio iš bendrijos biudžeto. Na ir jeigu finansavimas bus skiriamas iš bendrijos biudžeto, tai čia savo žodį galės tarti ir parlamentas. Mes siūlome, kad būtų apjungiamas valstybių narių finansavimas. Na jau dabar pastebimas finansavimo pa poreikis, ne vien tik tais nuo 2013 metų toks poreikis egzistuos, o nuo 2013 metų mes siūlome numatyti e, hmm, finans, finansinę pagalbą besivysančiam šalims, kuri siektų 5-6 milijardų eurų kasmet mūsų manimų ir parlamento indėlis klimato kaitos politikų yra labai svarbus. Na, gal galėtumėte nurodyti, apie ko buvo pasiekta bendraujant su JAV atstovais kongresu ir senatu metu. Šiaip, naudodamasis progą, norėčiau padėkoti už puikų ir nuoseklų darbą šiame komitete, o taip pat ir už iniciatyvą dėl ES Kopenhagos strategijos, kuri bus patvirtinta šį mėnesį. Ir, ir ES raginama prisimti atitinkamus įsipareigojimus, kurie leistų pasiekti e, klimato apsaugos tikslų, be kita ko tem, apriboti temperatūros augimą dviem laipsniais. Ir e, savo rezoliuciją komi, ko parlamentas uh, pabrėžia, jog teikiama pirmenybė rinkos principais besirimenčiams priemonėms. O taip pat e, raginama stabdyti miškų, atogražų miškų kirtimą. Taip pat siūloma nustatyti griežtus rūšių įvairovės apsaugos standartus. Na, esu tikras, jog visi sutarėme dėl to, kad klimato kaita yra esminis iššūkis visame pasaulyje, kurį privalome spręsti kartu. Tačiau kitą vertus neturėtume pamiršti, kad kitais rušių įvairovės metais turėtume uh, kalbėti ir apie tai, kad uh, klimato kaita be kita ko kelia grėsmę ir rūšių įvairoviai mūsų planetoje. Taigi, jeigu turite mielai, klaus... mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu tokių turite, jeigu jums nepakako mano paaiškinimo. Na, o dėl e, paties sprendimo, dėl e, CO2 saugojimo. Yra numatyta, kad Komisija e, laikysis 20 procentų sumažinimo scenarius ir yra numatyta, kad 2013 e, metais, atsižvelgiant į Kopenhagos sustikimo išvadas, bus padaryta peržiūra. 2010 metų birželio 30 dieną komisija atsižvelgdama į tarptautinės dėrybas pateiks Europos parlamentui ataskaitą, kurioje bus įvertinama padėtis e, įgyvendinus į visus susijusius pasiūlymus. Praeitą savaitę Europos taryba patvirtino, kad sąrašas bus peržiūrėtas atsižvelgiant į Kopenhagos klimato kaitos dėrybų rezultatą. Europos tarybų išvadų 22 pastraipoje apie tai yra kalbama. Aš jau tik pacitavau. Dėl visų šių pasiūlymų sprendimą turės priimti Europos parlamentas ir ne komitologijos procedūra čia bus taikoma. Dėl artėjančio jūsų balsavimo, dėl sektorių, kurie e, yra e, susijęs su didelė anglės dvideginio nudėkėjimo rizika. E, sprendimas, mano nuomonė, yra geras ir aš paaiškinsiu, kodėl. 10 straipsnius A dalies 18 dalyje yra sakoma, kad sąrašas bus nustatytas atsižvelgus į e, pateiktus duomenis, jeigu jie yra pateikti. Trečiosios šalis, kurios e, gamina didelę dalį pasaulinių produktų e, ir kuriuose yra didelė rizika dėl CO2 nutekėjimo, turės taip pat pateikti tokius duomenis. Taip pat reikės pasirūpinti, kad komisija į visas tas nuostatas atsižvelgtų. Komisijos sprendimas e, dėl anglės dioksido nutekėjimo um, yra priderintas 2020 metų siekiams. Kol kas tik Norvegija, Islandija ir Šveicarija yra prisėmusios tvirtus įsipareigojimus dėl nutekėjimų sumažinimo atitinkamuose sektoriuose. Tačiau visos šios trys šalis kartu nesudaro esminės gamybos dalies nei bendrai ekonomikoje, nei atskiruose ūkio sektoriuose. Todėl dėl anglės dvideginio efektyvumo nepakanka E, duomenų, kad galėtume atlikti palyginimus ir statistiniai apibrėžimai yra skirtingi. Kadangi sprendimo projekte sakoma, kad tik Norvegija, Šveicarija ir Islandija yra tvirtai įsipareigosios sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, bet jos nesudaro e, esminės dalies pasaulio gamyboje, nėra jokios prasmės vertinti jų anglės dvideginio efektyvumą. Manau, kad atsiras žmonių, kurie tai interpretuos kitaip ir tas šalis žiūrės kitaip negu visas ES šalis. Todėl komisija žengia vieną žingsnį toliau negu būtina. Antrasis komisijos pareiškimas yra pagrįsta studija, kurią komisijai, e, komisijos užsakymu e, atliko atitinkamos institucijos. Tačiau buvo padaryta išvada, kad surinkti duomenys nebuvo pakankamai pagristi ir iš jų daryti išvadų negalima. So, studiją komisija dar ateityje analizuos ir e, suteiks jums reikalingą informaciją. Galiausiai pats Europos parlamento aplinkosaugos komitetas savo pasiūlyme rezoliucijai Kopenhagos susitikimui teigia, kad ES yra vienintelė regioninė struktūra pasaulyje, kuri turi tikslius siekius sumažinti e, anglės dvideginio emisijas mm, per atitinkamus politinių e, sprendimų paketus. Komisija sutinka su Envi komiteto rezoliucija ir tikisi, kad visos šalis priims e, privalomus įsipareigojimus sumažinti CO2 išmetimą. sprendimas, kuriame kalbam apie anglės dvininio nutekėjimo riziką, iš anksto įvertina padėtį, e, būsimą padėtį, todėl e, ir daroma išlyga, kad po Kopenhagos vadovų susitikimo tą sprendimą bus galima peržiūrėti. Dėkoju komisarui Dimas už suteiktą informaciją ir labai aiškiai pasakėte, jog po Kopenhagos konferencijos bus peržiūrėtas dirbcido nutikėjimo sąrašas ir peržiūrint šį sąrašą dalyvaus ir parlamentas. Kolegos, manau, kad visi norite pasisakyti, tačiau dėja turiu pasakyti, kad Negalėsiu visie, visiems suteikti žodžių, yra 27 norintis pasisakyti, daugiau sąrašą kolegų įtraukti negaliu. Atsiprašau ir siūlau pasisakyti po pusantros minutės tam, kad visi galėtumėte gauti žodį. Ir prašau laikytis laiko, ne, nes kitaip bus nesažinga kitų kolegų atžvilgių. Karlas Heinzas Florencas, prašau. Bandysiu trumpai. Pirmininkas, geriausia, aišku, užduoti klausimus dėl Kopenhagos, plačiai neįsileidžiant į bendro mastų pamastymus. Na, e, manau, kad čia tarsi pasisekite mano laiko sąskaitą, todėl dar trumpiau, ponė komisarė, jūs nušvietėte ES strategiją. Tačiau kokia yra dėrybų strategija? Kaip elgiamasi 31 diena iki Kopenhagos kaip ir nemažai laiko. Taigi, kokių vilčių teigiančių signalų jau gavote, o kokie, kur yra problemų? Antras dalykas. Vakar naktį e, JAF ir ES delegacija e, susitiko dalyvaujant ir komisijos bei tarybos atstovams. Taigi, e, kokia buvo pasirinkta dėrybų strategija. Linda Makevin. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpas klausimas. Praėjusią savaitę Europos taryboje e, buvo aptartas finansų klausimas, bet tikslių skaičių nebuvo nustatyta, kiek ES suteiks lėšų. Ar tai bus rimta problema tarptautinėse dėrybose? Žinau, kad jūs ketinate joms vadovauti. Antras klausimas e, dėl anglės dioksido nutekėjimo, dėl kurio balsuosime. Jūs pametėjote, kad skirtingi tarptautiniai veikėjai greičiausiai stengsis sumažinti e, anglės nutekėjimo nuostatas per artimiausius mėnesius. Jeigu, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos įsipareigotų priimti e, išmetimo leidimų prekybos sistemą, kuri būtų panaši į mūsų, ar reikštų, kad sektoriai, kurie dabar yra anglės dioksido nutekėjimo sąraše, galėtų būti išbraukti iš to sąrašo. Aš manau, kad tas sąrašas, kad ir kaip jis būtų suformuotas, sugrįž į tą e, bendrą sprendimų prieimimo procesą pagal dešimtos rapsnio badalį. Kris Deivis. Aš tikiuosi, kad komisijos narys dar kartą mums pasakys, bet jeigu nepasakytų, tai aš norėčiau padėkoti jam ir jo komandai už padarytą darbą per pasarosius penkerius metus. Aš žinau, kad daug nervų sugadinome, girdėjome daug kritikos dėl klimato kaitos darbo atverkės, bet mes visi tuo didžiuojamės. Dėkoju, gerbiamas komisarius, už praeitos kadencijos darbą. Noriu konkrečiai dėl Kopenhagos. Prieš dvi savaitės Andrėjus Kolagan sakė, kad minimalus tikslas sėkmingą rezultatą E, įvardinti, būtų pasiekti susitarimų, kurie leistų įgyvendinti priemonės sumažinančias temperatūros kilimą daugiau negu dviem laipsniais. Tai apimtų, tai tie susitarimai turėtų apimti visas stambesias dalis, e, stambesias šalis, kurios e, gali sugriežtinti e, ekonomikos kriterijus, ekonomikos reikalavimus. E, apie tos tikslus kalbėjo jungtinės tautos, kalbėjo atskirų valstybių vyriausybės, Danijos vyriausybė. Čia mes kalbame apie politinės struktūros sukūrimą, kad ateityje būtų e, sutartyje pasiektas susitarimas. E, konferencijoje būtų pasiektas susitarimas. Kokius minimalius reikalavimus sėkmingam Kopenhagos rezultatui jūs keliate dabar? Ačiū. E, pirmininkė, ačiū komisijos narių už tai, kad atėjote. Vienas klausimas susijęs e, su anglės dioksido nutekėjimo rizika. Jūs sakėte, kad šiandien mums pateiktas sąrašas e, galioja, kalbant apie vieną šalį, 20 procentų sumažinimą. Tas sąrašas yra pagristas prielaida, kad niekas kitas už ES ribų e, nesijims jokių priemonių jūs buvote dėrybose ir kaip jūs matote, kokia yra reali padėtis, kiek kitos šalis gali įsipareigoti. Ar jums susidaro įspūdis, kad kitos šalis nedaro nieko? Ar jums susidaro įspūdis, kad kitos didžios stambiosios šalis imasi svarbių veiksmų? Taigi kaip jūs realiai vertinate padėtį? Taip pat jūs sakėte, kad anglės dioksido nutekėjimos rizikos sąrašas bus peržiūrėtas po Kopenhagos ir tai bus daroma per bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Ką jūs prognozuojate? Ar jūs tikrai manote, kad bendra sprendimų prieimimo procedūra po Kopenhagos susitikimo leistų e, išbraukti nors vieną sektorių iš to sąrašo? Ar jūs nebijote, kad visi tie lobistai, kurie dabar dirba, sakys, mes pasiekėm tokį gerą rezultatą ir mes neleisim jo pakeisti. Um... Ačiū, Miroslav Rotskiai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu komisijos narį čia. Džiaugiuosi, kad jūs esate mūsų posėdėje. Kopenhagos konferencija jau tuoj prasidės. Ir kai kalbame apie dėrybas globalizuotame pasaulyje, paprastai paminime Junktinės Amerikos valstijas, Japoniją ir Kiniją. Aš manau, kad didžiausia problema bus Indija. Ar turit kokios informacijos apie dabartinę Indijos poziciją? Indijos ekonomika, kaip žinia, auga labai greitai. Ir jeigu paskaičiuotume, kiek teršia Indija tai turbūt ji atsidurtų trečioje vietoje pasaulyje. O rasti. Ačiū. Osi. Sì, grazie. Komis... Ačiū, komisijos nariai Dimas. Nusivyliau jūsų pasisakymu. Aš maniau, kad toks patyręs politikas kaip jūs pasisakysite už tai, kad Europos įmonės būtų remiamos, o jūs kalbėjote tik tai apie emisijų mažinimą ES šalise. Tai nėra naudinga pramoniai. E, mes turime kalbėti apie garantijas besivystančias šalims, kad jos sumažins savo išlakas. Europos, e, jūs kalbėjote apie ES finansavimą besivystančiam šalims, jų technologinės inovacijas. E, tokiu būdu tų besivysančių šalių įmonės taps konkurencingos su mumis. Jūsų tikslas yra jas finansuoti, jas remti, kad jų technologijos galėtų konkuruoti su mūsų. Tokiu būdu mūsų ES įmonės turi dar toliau mažinti savo emisijas. Ir komisija atrodo išsikėlė tokius tikslus. Ir jūs ir aš, kaip europiečiai, turėtume uh, pasibaisėti tuo, kokias kvotas ES suteikia trečiosiam šalims. Mes patiriame kaštus, o jų įmonės gauna papildomai pinigų, kad pagerintų savo technologinę padėtį. Europos komisija turėtų rimčiau vertinti padėtį. Aš tikiuosi iš jūsų kaip komisaro, kad jūs patikinsite ES įmonės, kad jų padėtis pagerės, jos dabar tokį sudėtingą laikotarpį išgyvena, o nekalbėtumėte apie finansavimą kitoms šalims iš mūsų kišenės. Čia dzėba. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui už jų atliekamą darbą aplinkos apsaugos srityje. Ir noriu paklausti, kaip Europos parlamento delegacija bus įtraukta į darybą Aš žinau, kad bus daug e, kitų atstovų ten, bet daug mūsų kolegų taip pat vyksta į Kopenhagą. Ir kaip jūs ketinate įtraukti mus į bendrą darbą kaip e, žmonių atstovus? Antras dalykas, bus labai daug e, pagrindinių pasaulinių veikėjų, kurie netaip jau labai yra suinteresuoti mažinti CO2 išlygas. Kokius kriterijus taikysite? te norėdami sukurti palyginamą sistemą. Kitas klausimas. Problema su mūsų ekonomika yra ta, kad daug finansinių išteklių pasimeta ir nėra reikalingų investicijų, taip pat ir kitose pasaulio šalise nedaromos investicijos. Tai kaip būtų galima užtikrinti, kad būtų pakankamai su sukaupta išteklių ir daromas reikiamos investicijos, ypač atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos situaciją. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Commissaire. Je m'associe bien sûr aux félicitations. Ačiū, e, pirmininkė. Noriu padėkoti komisaro, prisijungti prie kitų kolegų padėkų ir ruošintis Kopenhagai, aš, mano manimu, buvo kalbama apie miškų labai svarbu vaidmenį mažinant klimato kaitą. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tuo klausimu, nes man atrodo labai svarbu yra kalb... kovoti su miškų naikinimu, bet taip pat reikia galvoti apie tai, kad miškų pramonė tvariai naudotų miškų išteklius ES, to siekiama ir tai labai svarbu pabrėžti, kad nebūtų galvama vien tik tai apie miškų nykimą, bet būtų taip pat galvojama ir apie reikalingus išteklius kovoti su problemos esme. Tai yra ypatingai su tropinių zonų šalių veikla reikia valdyti, kad iš tikrųjų tikrųjų miškų nikimas nebūtų paliktas savygai, nes tas klausimas nusipelno didžiulio dėmesio. Kiek yra, nu, kiek yra pas, koks yra pasiryžimas padėti besivysančiams valstybėms ir žiūrėti, kokia yra jų veikla, koks jų indėlis, kiek komisija ketina įtraukti tokias valstybės į bendras pastangas kovoti su miškų nykimu. Ir taip pat per išorės santykius, kiek yra ketinama kovoti su miškų nykimu. Ačiū, Mario Pirelio. Grazie, prezidente. Eh, signor komisarė. Ačiū, pirmininkė. Komisarė Dimas Pastebėjau, kad jūs didžiulį dėmesį skiriate viduržėmio jūros regiono žmonių išsakomų susirūpinimui dėl radioaktyvių atliekų, um, ypač kai nekalba apie nuskendusius laivus, kurie vežė pavojingus krovinius. Taip pat um, pasižymėjau tai, ką jūs um, sakėte. Um, apie pagrindinius dalykus, mano manimu, su kuriais susidarė dabar Europos Sąjunga, kas yra pagrindiniai klausimai Europos darbo atvarkė dabar. Mes taip pat apie šitos dalykus diskutuojame mūsų komitete. Aš manau, kad jūs tikrai labai išsamei pristatėte šios klausimus. Uh, Ir manau, kad e, tie klausimai, kurie užduoti jums, kitų kolegų, suteiks mums galimybę daugiau išgirsti apie tai, kas, kas bus daroma ateityje. Bet e, man atrodo, kas yra svarbiausia, yra tai, kad po Kopenhagos e, reikia pasirūpinti galimybėmis realiai aptarti Kopenhagos rezultatus šiame komitete. Šifet. Mes, mes norėjome kalbėti vien tik apie klimato kaitą, o dabar jau kalbate apie laivų skendimą viduržėmio jūroje, nežinau, ar čia tikrai verta įleistis į šios klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, visuomet malonu pasveikinti Jūs mūsų komitete. O kai kalbame apie Kopenhagos konferenciją bei ES indėlį, tai reikia pastebėti, kad yra tokių, kurie teigia, kad mes dabar nukrypsime nuo COP15 ir dabar sudarysime naują susitarimą, o apskritai yra klausimas, ar JAV pritars naujam susitarimui, nes e, senate laiku neįvyks balsavimai. Taigi dėl vidinių politinių priežasčių JAV kur yra sudėtinga, galbūt reikėtų peržiūrėti ir ES poziciją, nes JAV kaip ir pasirengusi iš esmės sumažinti savo CO2 išmetimą, tačiau nenori prisimti tarptautinių įsipareigojimų. Atstovų rūmose jau yra pateiktas pasiūlymas, kaip pasauliniu lygiu apsaugoti miškus ir ši priemonė patvirtinta, ar ES yra pasirengusi savo ruoštų ką nors panašaus pateikti. Ačiū. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl delegacijos Vašingtone. Tik tai noriu labai trumpai informuoti. E, tai buvo Penkių Europos parlamento narių delegacija, kuriai vadovavo Džiau Lainin, tikrai buvo labai sudėtingos, prieštaringos e, diskusijos e, vyko, tačiau galiu patvirtinti, kad ledai tirpsta ir manau, kad Dželaidin ehm, įtikino visus labai sudėtingoje spaudos konferencijoje, kad tai yra labai naudingas sutarimas visiems. Amerikiečiai labai praktiško požiūrio laikosi ir tikrai ehm, labai uh, atsparus, labai atkakliai laikosi savo pozicijos įvairiose diskusijose. Todėl manau, kad labai svarbu, kad šios diskusijos būtų um, vis intensyvesnės, kad tikrai sėkmingai baigtųsi jos mums visiems. Na, ačiū už padėkas. Na, būtų neblogai, jeigu mūsų spaudos konferencija e, priverstų Senatą pasirinkti kitokią nuomonę, bet abejo, ar tai pavyks padaryti, juk yra kitų lemiamų veiksnių. Ponas Vandalm. Dank u, voorzitter. Uh, commissaris, hartelijk wel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, sveiki atvykę, ponė komisarė. Na, mes kalbame apie svarbės temas susijusius su Kopenhagos konferencijais. Kalbėjote apie rušių apsaugą, miškų kirtimą ir čia turiu rim, esminį klausimą. Uh, konkretų klausimą. Tarkim, jeigu norime užkirsti kelią miškų kirtimui, tai tuomet e, tarsi daug tikimasi iš prekybos CO2. Anglų kalbą taip pat galima pasakyti, sako pirmininkas graikų taip pat ir italų. Taigi atrodo dabar vertimas užtikrintas, prašau, ponė kolega. Kągi, na atrodo, vertimas užtikrintas. Na, ponė komisarė, kalbėjote apie miškų kirtimą. Turiu konkretų klausimą. Kai kalbame apie miškų kirtimą, reikėtų at, tinkamai sukurti CO2 priekybos sistemą, bet tai kelia rimtą riziką. Taigi, kaip pavyks sumažinti per pusę miškų kirtimą iki 2020 metų. Jeigu miškų kirtimo srityje nebus sukurta atitinkama CO2 um, prekybos sistema, taigi kas vyks tuomet? Forests, um... Aš irgi kalbu ne apie gėlės, o apie medžius. Labai konkretus ir trumpas klausimas. Ar ES leis išsivyščiusiam šalims naudotis vadinamaisiais raudonaisiais kreditais? Uh, kad pasiektų vidaus tikslo e, pasiekti 20 procentų sumažinimą iki 2020 metų. Ir kaip bus galima pritaikyti pirmojo priedo tikslus, kad būtų e, pirmojo priedo kriterijus, kad būtų pritaikyti, pri, pasiektas dviejų laipsnių tikslas. Buvo paminėti tam tikri saugikliai, kaip e, natūralius miškus paversti miškų plantacijomis Iš pradžių e, buvo padarytas pakeitimas, paskui jis buvo panaikintas, ir, nes buvo pasakyta, kad buvo klaida. Tikiuosi, kad Barcelonoje tas teiginys bus sugražintas į tekstą. Deja, kol kas tai dar nepadaryta. Todėl prašyčiau jūsų, kaip komisijos nario, labai aiškiai pabrėžti, kad tas tekstas dėl natūralių miško pavertimo plantacijomis miškų bus sugražintas. Ja, dank, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Taip pat norėčiau savo ruoštų padėkoti komisarui Dimas už puikų bendradarbiavimą pastaraisiais metais ir manau, kad ko, komisarui tai reikia pasakyti asmeniškai, kad dioksido nutikėjimo srityje puikiai padirbėjote, na, o taip pat ir dėl finansavimo komisija jau atliko puikų preliminarų darbą. Na ir mes kaip komitetas ir kaip parlamentas turėtume labiau įsigilinti finansavimo klausimą, nes mūsų e, pozicija kol kas yra silpnoka. Jeigu bus skiriamas milijardinės sumas, tai parlamentas turėtų tai labiau gilintis ir užtikrinti, kad tos lėšos tikrai būtų panaudotos kovai su klimato kaita, o nebūtų kur nors e, išvaistytos. Taigi dabar norėčiau paklausti, e, kokioms sąlygoms esant ES sutinka padidinti savo tikslus nuo 20 iki 30 procentų. Na, buvo kalbėta apie tai, kad dokumentuose mažai minimas jūrų ir sausmos transportas. Na ir man atrodo, CO2 mažinimas 10 procentų aviacijos rytyje yra menkas tikslas. Juolab, kad kitose transporto srityse tikslai ambicingesni. Pone pirmininkė, paskutinio plenarinio posėdžio metu, kai balsuome dėl aviacijos CO2 mažinimo, jūs pažadėjote, kad komisija parengs atitinkamus planus. Dėkuoju, pone Lyzi. Ne, po, atsiprašau, prašau, kad e, sako kalbėtas, tačiau aš noriu užduoti klausimą. Pone komisare, šio pasiūlymo negavome ir ką ketinate daryti, kad pasiūlymas būtų suformuluotas. Fransuas Krostet. Ačiū. Noriu labai padėkoti komisarui ir sugrįžti prie CO2 nutekėjimo. Mes labai stengiamės užtikrinti, kad to nebūti, tačiau, nebūtų, tačiau tarptautinėse sutartyse nėra daroma skirtuma tarp uh, besivystančių valstybių ir besivystančių valstybių, kurios padarė labai didelę pažangą, pavyzdžiui, Kinija. E, tai labai gerai, kad e, ji daro tokią pažangą, tačiau labai svarbu, kad tokios valstybės kaip Kinija, Indija, Brazilija nebūtų laikomos tokios pačiomis, kaip kad kurios prisėda um, labiausiai prie CO2 išlakų mažnymo, kai tuo tarpu jos yra daugiausiai CO2 išlakų sukrančios valstybės. Ir aš manau, kad e, turi būti aiškiai taikomi kriterijai nuspręsti ar Kopenhaga buvo sėkminga ar ne, ir būtent būtų atsižvelgta į m, mm, tas pastangas, į tą e, e, ryštą, kurį turi pritaikyti Brazilija, e, Indija, Kinija šioje srityje. Edita Strela. Obrigada, prezidente. Senhor Comissário, eu gostaria de voltar. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, norėčiau sugrįžti prie viso šito darbo finansavimo. Jis labai neapibrieštas, labai neaiškus, tačiau juk tai yra svarbiausia, jeigu norima susitarti galų gale. Reikalingų pinigų suma bus tikrai labai didelė. Um kai kalbam apie 6 ar 15 milijonų, nu, nu, daug kas išsako vienokią nuomonę, kiti kitokią. Taigi aš noriu aiškiai paklausti, kiek reikės lėšų, norint padėti visiems tiems procesams, kurie turi vykti visose šiose valstybėse, adaptacijos prasme, nes ir kas už tai mokės. Be, be to ir be, be Europos Sąjungos, kas dar mokės tos lėšos, kurios jau yra numatytos e, vystimosi pagalbai, ar tai bus tos pačios lėšos, kurios bus naudojamos čia, ar bus tai kokios tai papildomos lėšos? Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Grazie, signor Komisarė. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui. E, jūs žinote, kokia yra mano pozicija dėl to, kad uh, nėra stažiningumo nuostatos besivystančioms valstybėms numatytos. Barcelonoje vykusiose diskusijose kai kurios Afrikos valstybės tiesiog pasitraukė iš diskusijų. Tai gal galėtumėt komisarė pakomentuoti tą faktą? Korinde Baš. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė dėl CO2 noriu paklausti, ar sudarant sąrašą e, komisija parengė e, modelius, scenarius, kad galėtų realiai panalizuoti, ką tai reikš realiai, kiek bus CO2 tonų e, tokiu būdu išleista pagal ką tas sąrašas, kokį poveikį turės turint omenyje priekybos taršos leidimų sistemos taikymą. Išiltrimo pilus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mes labai atidžiai sekame komisaro Dimas darbą ir tikimės, kad jūs ir būsite išrinktas tolimesnei kadencijai tačiau egzistuoja tikimybė, jog dabar tarsi bus atsisakyta tenkinti tam tikrus COP15 įsipareigojimus. Dabar kalbama tarsi apie e, pag, pamatinės sąlygas, esminį starimą prisiminkime Barceloną ir atrodo, kad ES nėra linkusi atsižvelgti į mokslininkų rekomendacijas, pagal kurias ES turėtų prisimti lyderio vaidmenį kovoje su klimato kaita. Ir jungtinių tautų pagrindų susitarime atkreipiamas dėmesys į tai, jog iki 2050 metų emisijas reikės sumažinti 80 procentų tam, kad būtų pasiekta klimato apsaugos tikslų. Ir dabar svarbu pasiekti tarptautinį sutarimą. Mes dabar teigiame, kad jeigu pasi, tarptautinis sustarimas bus pasiektas, tai mes savo įsipareigomus padidinsime iki 30 procentų. Ir ką ketina siūlyti komisija, kokius pasiūlymus ketina peržiūrėti ir kodėl uh, jūs esate prieš privalomus įsipareigojimus energijos panaudojimo veiksmingumas rytyje. Jūs ketinate tai aptarti su nacionalinėmis vyriausybėmis ar, vyriausybėmis, ar ketinate tai aptarti ir su parlamentu? Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, šiandien keletą kartų girdėjome, kad po Kopenhagos susitikimo. Nustatomas sektorių ir jų pošakių sąrašas bus patikrintas, peržiūrėtas. Noriu sužinoti, ką ta peržiūra reiškia. Ar bus įtraukti nauji sektoriai, ar bus išbraukta dalis dabar įrašytų sektorių. Ar yra nustatyti kokie laiko terminai? Kada komisija pateiks naują sąrašą po Kopenhagos renginio? Be to, šiandien kalbėjome apie tai, kas bus, jeigu esant, je, jeigu e, didžioji dalis mūsų partnerių nepritars mūsų pasiūlymą, ar egzistuoja planas B, ar yra koks nors krizinis variantas. Janušodė. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, három kérdést szeretnék föltenni. Dėkoju. Trys trumpi klausimai gerbiam komisijos nariui. Pirmiausia, dėl finansavimo. Kalbam apie du laikotarpius - 2010-2012 ir laikotarpis po 2013. Gerbiamas komisijos nariai, ar jūs remiate mintį, kad pirmojų laikotarpių nuo 10 iki 12 metų ES valstybės narės turėtų savanoriškai prisidėti prie finansavimo. O per antrąjį laikotarpį po 2013 metų ES valstybės narės turėtų prisidėti prie finansavimo priklausomai nuo jų ekonominės galios, nuo ekonominio stiprumo. Ar jūs su to sutiktumėt? Trečias mano klausimas būtų toks. sutaupyto emisijų kvotų pardavimas prieš 2012 metus ir po 2013 metų. Ar jums tai būtų primtina ar ne? Galiausiai ES įpareigojo sumažinti e, išlakas. Tačiau ne visos valstybės narės sugebėjo savo įsipareigojimų laikytis. Aš norėjau tai pabrėžti, kad kolegos atkreiptų dėmesį. Dėkui. Debrun. Ačiū. Aš irgi noriu padėkoti gerbiamam komisijos nariu už tai, kad jis čia atėjo ir taip gražiai pakalbėjo apie mūsų pasiūlytą rezoliuciją. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Pirmiausia, konkrečiai dėl parlamento rezoliucijos. Ką galvojate dėl 18 pastraipos, kurioje kalbama apie kolektyvinį indėlį iš ES pusės į besivystančių šalių raidą, prisitaikant prie klimato kaitos. Žinome, kad nustatyta tam tikra suma iki 2020 metų. Aš norėčiau sužinoti, kokios pozicijos jūs laikotės dėl Kijoto protokolo ir jo pratesimo, atsižvelgiant į ES pozicijos komentarus išdėstytus Bankokė. E, kaip žinome, ten buvo priimtas vienas išsamus susitarimas, bent jau jis taip vertinamas. Ačiū. Dan Jongeris, Jorgensen. Uh, Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Ar galėtumėt mums paaiškinti tiksliai, kokiais duomenimis komisija vadovavosi, vertindama Norvegijos, Šveicarijos ir Islandijos e, šiltnamio efekto sušvelninimo tikslus? Kokie buvo duomenų šaltiniai? Ir dar Norėčiau paklausti, kokių duomenų reikia, kad taip pat galėtume įvertinti Braziliją, Japoniją, Kiniją ir kitas šalis, kurios yra išsikėlusios emisijų sumažinimo tikslus. Nors jūs tų duomenų dar neturite, turbūt jau turite tam tikrų ženklų, rodančių, kokiame, kokiame, kokia kryptimi tos šalis eina. Ir ar tų kriterijų sąrašas bus ilgesnis ar trumpesnis dėl anglės dvideginio nutekėjimo. Dar vienas klausimas. Jūs sakėte, kad vis dar e, laikotės dviejų laipsnių temperatūros atšilimo tikslo. Tai yra pozityvu. Vadinasi, visos besivystančios šalis turės sumažinti savo anglės dvignio išlakas 25 ar net 40 procentų. Kągi tai reiškia, ko mes, e, kokios mes pozicijos laikomas ir yra realistinis toks tikslas mums ir JAV. Karl Šliuter. Dėkuoju gerbiamam komisarui už puikų bendradarbiavimą ir už tuos sveikus e, nuomonių susikirtimus kartais. Pirmas klausimas. Kaip jūs užtikrinsite, kad, nelesti, kad Junktinės Amerikos valstijos nesušvelnintų susitarimo, nepadarytų jo to, netokio griežto? Ir kaip elgsite su senatoriais? Kaip elgsime su atskiromis Junktinės Amerikos e, valstijų valstijomis, kurios nori elgtis kitaip negu mes? Kitas dalykas, ar jūs tikrai manote, kad dviejų laipsnių tikslą galima pasiekti 20 procentų sumažinus išmetamus CO2 Europoje, ar nereikia siekti didesnio procento ir kokie kriterijai yra nustatyti, kad pasiektume 30 procentų. Pasaulinis susitarimas, kurio nepasirašė Junktinės Amerikos valstijos vargu, ar leistai pasiekti. Kaip jūs apibrieštumėt e, galimybės? Dar vienas dėl anglės dvideginio nutekėjimo. Kaip jūs peržiūrėsite sąrašą, kai prisijungs kitos šalis? Ir kaip jūs išvengsite to, kad pramonininkai atsisakytų investuoti, nes jos sakys, kad ir neinvestuodamas į naujas technologijas gali tenkinti kriterijus. Kai bus parengtas sąrašas vadovantis 10 geriausių e, pramonės veikėjų, jeigu sektoriuje bus vienas gamintojas arba vienas pasektorius gamintojas, kuris gamina, pavyzdžiui, vienos rūšies trašas, e, O visi kiti sektoriai, e, visos kitos sektoriaus dalys e, tų reikalavimų netenkina, ar vis tiek dar bus e, tas sektorius įtrauktas į sąrašą? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, dėkuoju už suteiktą informaciją bei paaiškinimus. Mes labai didžiuojamės tuo, ką nuveikėte per pastaruosius metus. Norėčiau užduoti konkretų klausimą. Per paskutinį G20 susitikimą buvo primtas sprendimas. sumažinti subsidijas kūro pirkimui valstybės, įvairiose valstybėse. Taigi, ar tikrai galima tikėtis, kad tokiu būdu galima bus pasauliniu lygiu sumažinti emisijas 10 procentų ir kaip bus su tomis subsidijomis? Na, tai yra subsidijos skirtos uh, benzino suvartojimui subsidijuoti, tai yra svarbu, aišku, didiesiems miestams, tačiau kai kalbame apie energijos panaudojimo e, veiksmingumą, tai tenka konstatuoti, kad dar egzistuoja daug švaistimo. Ir svarbu galbūt būtų subsidijas panaudoti šiems tikslams. Kristaklas. Dėkoju, ponė komisarė. Na, nemanau, kad Kopenhagoje bus lengva, nes reikia visų indėlio to, taip mano ir parlamentas. Taigi norėčiau paklausti, kaip komisija ketina užtikrinti, kad tos lėšos, kurias bus skiriamas kovai su klimato kaita, besivystančiose šalyse, kaip bus užtikrinta, kad tas lėšas bus tinkamai panaudota, buvo kalbama apie technologijų perdavimą bei ekologinius um, apsaugoginius besivystančių šalių planus. Aš manau, kad reikia pradėti nuo kitur, reikia didinti saminingumą tam, kad nebūtų daromos besivystančios šalyse tos klaidos, kurias mes padarėme pas save. Na, kai galvojame apie tai, kad kiekvienas namų ūkis turi turėti uh, gesintuvą, tai aišku teisinga, bet reikia galvoti ir, pavyzdžiui, apie alternatyvius energijos šaltinius besivystančios šalyse, kaip, pavyzdžiui, saulės energija. Ir tol, kol mes visi nesuvokime, kad visi sėdime viename vežime, tol nepasieksime klimato kaitos tikslų. Nes jeigu kartais sėdime viename vežime, tai visi turime veikti iš vien. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken tot een van de. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti tik vieną iš tų trijų klausimų, kuriuos norėjau užduoti. Norėjau užduoti klausimą dėl toksinų dukimo rygos sąrašo ir norėtųsi sužinoti, ko, kokias pramonės šakas ypač paliešis sąrašas. Bet dabar komisijos pirmininkas teigia, kad sąrašas yra tinkamas, jis atkreipė dėmesį tarybos sprendimą 22, bet ten nėra jokių laikotarpių. Ir ten tarsi kalbam apie 2010 m. birželio mėnesį. Ir komisaras nurodė, kad sudarant sąrašą bus tarvasi su parlamentu, bet paprastai tokios procedūros užtrunka dviejus metus. Taigi, kai bus su tvarkaraščiais. Jeigu mes tą pasiūlymą gausime tik tais birželio mėnesį, tai viskas užtruks per nelik ilgai. Jeg vil gerne komme tilbage til finansieringen. Kommissær Dimas. Pone komisarė Dimas, jūs minėjote, kad pramoninės valstybės turi finansuoti CO2 mažimo projektų aspektus. Jūs kalbėjote dar ir apie augančios ekonomikos šalių indėlį. Kokias konkrečiai augančios ekonomikos šalis turėjote galvoje? Antra, komisija kalbėjo apie panašių priemonių skirtų šviežiam geriamajam vandeniu įgyvendinimą. O tik panašiai galbūt kaip ir su priemonėmis skirtomis oro kokybei užtikrinti. Ačiū. Taip svarbiau sumažinti CO2 e, išlakas, bet taip pat galvoti apie vandeninų, miškų indėlį. O, aišku, kad šaltas vanduo sugeria daugiau CO2 nei šiltas, tai vandeninų labai svarbus vainuoja, kadangi miškai buvo paminyti, tai mes iš tikrųjų um, turime galvoti apie CO2 um, deginimą, miškų neikimą ir e, e, ieškoti pozityvių e, rezultatų. Taigi mm, labai svarbu galvoti apie tas gamtinės vietovės, kurios gali labiau sugerti CO2 ir reguliuoti taip pat kvotų išdavimą. Išklausėme 27, ne 28 kolegų. Dėkoju už discipliną, nes beveik visi laikėte savo kalbėmo laiko ir Na ir nežinau, ar komisaras galės viską atsakyti, bet aš nebejoju, kad jūs viską pasižymėjote. Na, galbūt pirmiausia pasisakyti dėl anglės dioksido nutekėjimo, nes būtent dėl šio klausimo įvyks balsavimas. Na, ir paprašysime vertėjų pasilikti galbūt kiek ilgiau Ir aš įsivaizduoju, kad e, tai bus oficialiai penkiom minutėm daugiau negu numatyta. Kids. Dėl anglės e, dvideginio nutekėjimo. Nepamirškit, kad tai, apie ką šiandien kalbame, buvo sutarta bendros prieimimo prieimimo procedūra. Taigi sutarė Europos parlamentas ir komisija. Nes, kaip žinote, mūsų pirminis pasiūlymas nebuvo toks, koks dabar tekstas. Vis tik tai šią direktyvą dabar mes įgyveniname. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes labai atidžiai stebime tai, ką mums sako mūsų teisės patarėjai. Mes stengiamės tenkinti tai, ką mums sako teisės tarnybos. Ir aš kaip suprantu, jūs taip pat gavote juridinių konsultacijų šiuo klausimu. Mes jūsų teisininkų išvadų nematėme, bet suprantame, kad e, jos atitinka mūsų pasiūlymą. Pagrindinis klausimas, ar šis sąrašas gali būti peržiūrėtas ir pakeistas ar ne. Ar galima įtraukti naujų sektorių, ar galima išbraukti tai, kas jau įrašyta. Galima padaryti ir tai, ir tai, pagal vertinimą, kuris turėtų įvykti iki 2010 metų birželio. Po to, kai bus įvertinti Kopenhagos susitarimai ir rezultatai. Bendro sprendimo prieimimo procedūra tai bus daroma, be bejonės, nes dėl to buvo sutarta, kai kalbėjome apie direktyvą ir dabar turime taip elgtis. Taigi aš tikiuosi, kai jūs galėsite balsuoti taip, kaip jums atrodo tinkama. Kad nebūtų sugriautas visas procesas. Buvo pateikta labai daug klausimų ir išsakyta nuomonių, kurios buvo labai įdomios. Pabandysiu sugrupuoti tuos klausimus ir nuomonės, e, bent jau kiek galėsiu. Pavyzdžiui, pradėsiu nuo Vitorijo Prodi klausimo. Dėl to, kad vakar Afrikos valstybės atsisakė toliau diskutuoti Barcelonoje. Ir tai tarsi e, išmušė darybas iš vėžių. Reikia laukti, kol besvyšančios šalis susitars dėl tikslų, dėl skaičių. Turiu pasakyti, kad taip, mes su Afrikos šalimis visiškai sutinkame, nes mes irgi norime, kad būtų susitarta dėl tų skaičių. Tačiau pažvelkime į kitą pusę. Negalime sugriauti diskusijų, kai yra svarstomi kiti svarbus klausimai. Toks dėrybų kelias nėra idealus. Tokiu būdu diskusijų į priekį nepastumėsime. šios Afrikos valstybių grupės tarpe e, labiausia pasireiškė tokios šalis kaip Sudanas, Saudo Arabija, Bolivija, net Venezuela prisidėjo prie jų. Tai pastarosios nėra tokios jau labai konstruktyvios dėrybose. Tačiau tikiuosi, kad ir tą e, problemą pergyvensime. Kitas klausimas dėl Bankoko kur kai kurios šalis, ypač Indija, nusiskundė, jog išsivyščiusios šalis bando nužudyti Kijoto protokolą. Tai nėra nesuderinama su tuo, ką mes sakome. Tačiau mes e, kur kas mieliau matytume vieningą teisinį dokumentą. Paaiškinsiu, kodėl. Tai neaiškia, kad mes atmetam visas kitas galimybės. Kyoto sužlugdymas, nužudimas e, negali būti kal, e, ES kaltė, nes ES labiausiai Kyoto remia. Visi žinome, kiek mes daug dirbome ir kiek mes daug e, galimybių turėjome aptarti. Aš dėkoju Jums už tai, kad taip puikiai bendradarbiavome. Dėl to ir pasiekėme tiek daug ir klimato kaitos klausimų, ir kitų ekologinių klausimų atžvilgių. Mūsų rėmėte Jūs nuolat aktyviai, Europos parlamentas, taip pat ir nevyriausybinės organizacijos. Be to neturėtume tų rezultatų, kokius turime šiandien. Komisijos pirmininkas Baroso pareiškė, kad daugiausia e, Europos komisija pasiekė būtent klimato kaitos rytyje. Čia glūdi jos didžiausi pasiekimai. Tikiuosi, kad ateityje klimato kaitos klausimai ir toliau dominuos ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Ne tik dėl aplinkos apsaugos priežasčių, bet ir dėl ekonominių sumetimų, dėl saugumo sumetimų netgi ir tokie argumentai kaip sveikata reikalauja, kad būtų skiriama pakankamai dėmesio klimato kaitai. Todėl aš esu tikras, kad Europos komisija ir toliau dirbs šio klausimu. Mano draugas iš Graikijos, ponas Dromopolų, e, klausė, ar mano mandatas bus pratestas. Kaip žinote, Graikijoje vyko rinkimai ir vyriausybė sprendžia ne dėl veiklos, o dėl politikos. Ir to aš nesitikiu, kad mano mandatas bus pratestas. Bet esu tikras, kad naujasis, naujoji Graikijos vyriausybė paskirs gerą komisarą, kuris galės tęsti mano, mano pradėtą darbą. Nepriklausomai nuo to, kokį portfelį jis gaus Europos komisijoje. Dėl Kijoto dar kartą. Kaip jau sakiau, ES yra didžiausia Kijoto protokolo rėmėja. Mes labai aktyviai rėmėme Kyoto protokolo ratifikavimą. Kyoto protokolas buvo priimtas 2005 metais vasario 16 dieną, jis tada įsigaliojo ir tai buvo ES nuopelnas, nes dėrybose mes darėm didelį spaudimą ir e, be to aktyviai dirbame ankstesniais metais. Mes ES Kijoto protokolą jau taikome. Prekybos dujų išmetimo sistem, leidimais sistema jau funkcionuoja. Mes investuojame į švarios raidos mechanizmus, e, finansuojame rinkos mechanizmus susijusius emisijų e, priekybą ir žaliosios raidos mechanizmais. Mes investuojame ir į kitas pasaulio dalis. Maždaug 80 procentų ekologinės raidos projektų yra finansuojami iš ES lėšų. Jungtinių tautų konvencijos, e, e, konvencijose nustatytas prisaikoma prie klimato kaitos E, projektas irgi yra 80 procentų finansuojamas iš ES lėšų. Taigi mes sukūrėme būsimuosius teisės aktus, ar tiksliau teisės aktus ateičiai, kurie apima laikotarpį iki pat 2020 metų. Ir visa tai yra padaryta remiantis Kyoto protokolo pamatu. Taigi mes Kyoto remiame ir ateityje, kai bus priimtas Kopenhagos susitarimas, mes aiškiai pasakysime, kad norime, jog viskas būtų pagrista Kijoto protokolu ir jo sąranga bei mechanizmais, kurie turėtų būti perkelti į būsimus e, Kopenhagos susitarimus. Vienas privalomas dokumentas. Kris e, Deivis manęs klausė pradžioje apie politinį susitarimą, prie to to sugrįšiu. Vienas vieningas dokumentas būtų geriau, e, nes galėtume geriau jį gyvendinti. Vienas dokumentas galėtų būti ratifikuotas tuo pačiu metu visose šalise. Tuo tarpu, jeigu turėtume du ar tris dokumentus, tai ratifikavimo procesas būtų kitoks. Ir ne visos šalis turbūt galėtų ratifikuoti juos. Taigi nuoseklumo labai vienas dokumentas būtų geriau vienas dokumentas neužkirstų kelią bet kokiam teisės, dokum, teisės priemonių dubliavimui. Bandysiu pasakyti taip. Mūsų diskusijų pagrindas dabar yra toks. Ar reikia vieno privalomo dokumento ar ne? ar bus um, Kyoto pakeitimas, kas neprimtina amerikiečiams, ar visos mm, šalis dalyvaus taip, kaip mes tikimės, išsivyščiusius ir besivystančios, diferencijuojant įsipareigojimų um, esmę, bet ne teisinę formą. Tai yra pagrindinis dėrybinių pozicijų skirtumas. Taigi mums reikia vieno bendro teisiškai privalomo dokumento, tačiau jeigu kitos tautinės partinės primiktinai prašys, galbūt bus galima galvoti apie du paralelius, praktiškai identiškus dokumentus. Ir tą naują dokumentą vadinsim Kyoto ar Kyoto. Tai yra vienas iš tų klausimų, kaip žinote, yra labai svarbus e, JAV. Jie net nenori girdėti Kyoto, jie nenori kalbėti apie Kyoto. Toliau, ar sieksime politinio sutarimo? Europos vadovų taryboje, jos išvadose, bet taip pat ir mm, spalio 21 dienos aplinkos ministrų sutikime išvadose aiškiai pasakyta, kad sieksime um, pasaulinio uh, privalomo sutarimo. Pasaulinio, kad tai reiškia, kad visos valstybės išsivyščiusios ir pasivystančios dalyvaus remiantis uh, bendrų, bet diferencijuotų uh, įsipareigojimų principų. Taip bus visi sektoriai, miškininkystė, jūrų transportas, aviacija ir tai, tai tie sektoriai, kurie nepateko ankstesnius tarptautinius starimus. Ir tarp kitko mes pirmieji pasaulyje nustatėme 10 procentų tikslą aviacijai ir 20 procentų tikslą jūrų transportui. Apie tai buvo labai plačiai kalbėta Europos aplinkos ministrų taryboje ir patvirtinta taip pat Europos vadovų tarybos. Taigi siekiame pasaulinio uh, su sektorius apimančio plačių užmojų susitarimo. Plačių užmojų ta prasme, kad uh, mažiau nei 2 laipsniai Celsijaus. Toks tikslas, dėl kurio susitarė pagrindinių šalies ekonomikų vadovai Lakilo Italijoje Liepos mėnesį. Tai yra mm, Kinija, Indija, JAF, aišku, ES susitarė, kad pagal mokslą įrodymus, aišku, jeigu virsime 2 laipsnius, tai bus negražin, ne, nebeatitaisoma katastrofiška žala padaryta. Taigi 2015 metais turi būti temperatūra, kai buvo prieš didį išsivystimą. Taigi tokios buvo Europos vadovų tarybos išvados, tokia buvo ES pozicija dėryboms Kopenhagoje. Mes siekime to dabar dėl politinio sustarimo. Uh, skaitėte laikrašiuose šiandien, vakar, e, aiškiai girdėjote, kad Danijos ministras pirmininkas, veikdamas ne kaip e, Europos Sąjungos atstovas, bet kaip COP15 e, pirmininkas pasakė, kad siekėme politiškai privalomo sutarimo, kuriame būtų pagrindiniai svarbiausi elementai tokio sutarimo, kuris yra reikalingas tam, kad e, būtų pasiektas e, tikslas mažiau nei 2 laipsniai mm, Celsius. Tai pasakė Danijos ministras pirmininkas, tai yra toks jo versinimas. Mes siekėme teisiškai privalomą sutarimo. Tai štai, ko, ką mes bandome padaryti. Atsiprašau, aš būčiau norės atsakyti į visus jūsų klausimus detaliai, bet dėja laikas neleidžia. Dar kartą noriu Jums padėkoti, ypač už nuostabų bendarbiavimą per šiuos mm, keliarius metus. Esu tikras, kad tai, ką mes nuveikėme per tuos mm, bendro darbo metus, bus labai svarbu mūsų visai planetai ir Europai. Nepamirškite, čia na, Italijos kolega, kolega sakė, kad na, gal mes nesirūpiname savo pramonę. Ne, ne, tikrai, būtent priešingai mes tikrai labai rūpiname savo pramonę. Ir būtent dėl tos priežasties mes turime tą sąrašą CO2 nutekėjimui Mūsų e, priekybos taršos leidimai sistemoje įtraukėme sąlygą, kuri numato e, galimybę imtis kitų priemonių tuo atveju, jeigu nebus tarptautinio sutarimo pasiekta. Ir e, jeigu iškils konkurencingumo problemo ateityje. Tačiau, aišku, visą tą reikės jau aptarti, kai bus įvertinami Kopenhagos sutikimo rezultatai. Uh, Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad mūsų klimato ir energetikos paketas yra labai svarbus Europos pramoniai, Europos ekonomikai, mūsų konkurencingumui, nes ten yra numatytos paskatos žaliosioms investicijoms, eko inovacijoms. Nepamirškime, kad sparčiausiai besivystantis Europos ekonomikos sektoriai yra būtent taip vadinamosios žaliosios ūkio šakos. Taigi mes sukūrėme labai daug žaliųjų darbo vietų. Matome dabar ir pasaulyje e, tas, tas pats judėjimas e, vystosi. Obama, žiūrėkite, irgi ir, ir, ir Pietų Koreja, pavyzdžiui, taip pat. Ir faktiškai jų investicijos į žaliosius sektorius yra dar didesnės nei mūsų. Pietų Koreja e, savo ekonomikos gaivinimo plano labai didelę dalį skiria būtent žaliosioms investicijoms. Um. Commissioner Dimas if this Noriu padėkoti komisarui Dimas. Jei tai paskutinė um, jūsų um, proga lankytis mūsų aplinkos komitete, tai aš norėčiau Jums labai padėkoti už bendrą darbą. Mes gal susitiksime Kopenhagoje, na, nebent Jūs patvirtinsite jau naują komisarą kito laiko. Na, aš štai sakiau, kad galbūt tai gali būti, gal mm, sutartis įsigalios nuo gruodžio pirmos dienos, bet mm, kaip atrodo, pagal mūsų klausimų tvarkaraštį galbūt nauja komisija pradės dirbti sausio pirmą dieną. Taigi aš manau, kad Kopenhagoje mes dar pasimatysime. Tikrai jūs labai ryštingai dirbote, ypač klimato apsaugos rytyje. Noriu padėkoti Jums už Jūsų bendrą darbą su šiuo komitetu, už visus Jūsų apsilankimus, už visas Jūsų pastangas ir geriausius kloties ateityje. Also, wir haben äh, exactly five minutes äh, pause and then äh, Dabar padarome penkių minučių pertrauką ir iš karto po to balsuosime dėl CO2 nutekėjimo. Frakcijos gali. Taip. Is, uh, Laikrodis įjungtas penkias minutės. So, So, kolegin, kolegin. Na kągi, kolegos, penkias minutės baigėsi. Perikime prie balsavimo. Ir pabandykime balsuoti vieną sykį ir tiesiog pasižiūrėti, ar nėra per daug tam tikrų frakcijų narių. Taigi bandomasis balsavimas. Dėl to, ar per skalėdą švies saulė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 Prieš nusprendžiant, kad per kalėdas bus saulėta, turiu konstatuoti, kad iš APP pusės yra penkiais parlamentarais per daug. O iš SND frakcijos vienu kolega per daug balsavo. Vis dar dviem per daug iš EPP, vienu per daug iš SND. Na dabar viskas gerai. 61 balsamo teisę turintis narys. Balsuokime dar sėki bandomojo būdu. Na kągi. Kągi, perikime prie tikrojo balsavimo. Balsuokime. vis dar vienu balsu per daug iš EPP ir SND frakcijos gretų. Vis dar vienu SND frakcijos nariu per daug. 16 jų turi būti. Yes, no, it's fine. Yeah. Na kągi dabar viskas gerai. Balsamas baigtas. Rezultatas 59 už, 39 prieš, vienas susilaikęs. Tai reiškia, jog rezoliucija nebuvo patvirtinta komitete. Dėkoju. Pradedame pietų pertrauką ir tęsime posėdį po pietų nuo 3 valandos.